Okay, dear colleagues, let's start uh, with point 9 of the agenda, a discussion of our... Kolegos, aptarsime devintąjį turbūt tvarkės klausimą, tarptautinio apskaitos standartų vertinimas ir tarptautinių finansijos konsultacijų fondą, Europos finansijos karinės patariamosios grupės ir viešojo interesų priešdarybos veikla. Taigi šitas pavadinimas yra labai sudėtingas iš keturių eilučių. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjui. Tai yra Teodor Dimitrius Stolojan. Ačiū pirmininkė. investicijos į, į viešoje sektoriaus ir iš privačiųjų įmonių yra labai svarbus, priimant investicinius sprendimus verslininkams. Todėl tarptautiniais finansinės jų apskaitos standartai tai yra labai svarbus, gaunant svarbiausią informaciją. Šitos nuostatos yra 2005 metų ES teisės dokumentuose yra ir 160 valstybių vadovaujasi tais tarptautinės finansinės kapitaldybės standartais. Tie standartai yra labai svarbus veikti sėkmingai kapitalo rinkoms ir šitie standartai yra suprantami kaip vieš, viešasis Viešasis and... gėris. Ir šitie standartai, žinoma, turėtų būti skaidrus. Finansų krizė iškėlė būtinybę, kad e, šitas klausimas būtų nagrinėjimas, pavyzdžiui, didžio, didžiojo dvidešimtuko kontekste, taip pat ES institucijose ir parlamente. Taigi parlamentas nuolat kelia šį svarbų klausimą susijusi su tarptautinių finansų turimės standartų skaidrumu ir tai buvo daroma ir kai buvo e, aptariama finansinė programa 15-20 metams. Labai svarbu įvertinti standartų fondo veiklą Tačiau aš turėčiau prisipažinti, kad aš kreipiausi į patariamosios grupės atstovus seminarų atstovų metu ir kitomis progomis, progomis kad šita grupė įneštų savo indėlį rengiant šitą pranešimą. Kokia šio pranešimo nauda? AFRS kokybę pagerinti mes siekiame, suformuluodami konkrečius kriterijus ir siekdami, kad šitie tarptautiniai standartai nesumengintų ES vidaus rinkos veikimo ir leistų toliau plėtoti verslą. Labai svarbu pateikti šitas nuostatas pagal naują koncepciją, tačiau išsaugoti principus, kurie atitinka ES teisės aktams. Ir fondas, ir patariamoji grupė atsižvelgė į bet kokius standartų pakeitimus. Tai yra labai svarbu užtikrinant, kad šitie tarptautiniai standartai visur būtų vienodai suvokiami. Parlamentas šiuo klausimu pateikė savo siūlymus ir fondo ir patariamosios grupės atstovai taip pat pateikė labai, pateikė labai išsamų poveikio vertinimą. Finansinės apskaitomybės standartus rengiant vyko dialogas tarp e, fondo ir patariamosios grupės atstovų FRS ir EFRAK. Be to, stebėjimo taryba turėtų sutelkti dėmesį pereidamos nuo vidaus procesų aptarimo ir prie platesnių fondo veiklos klausimų. FRS turi gauti nuolatinę finansinę paramą, kad galėtų vykdyti savo stebėsinos darbą. Ir pasiūlyme buvo pateikta įvairiausių siūlymų dėl reformos periodui nuo 17 iki 20 metų, kai mes parlamente tvirtinsime programą. Šitą programą šitas finansavimas buvo skirtas tik tai 14-16 metais. IFRS yra finansinė priemonė, kuri kuria yra teikiamos rekomendacijos komisijai, kuri po to e, leidžia deleguotus teisės aktus patvirtintus taryboje ir parlamente. Iki šiol mes e, gavome palankius Europos centrinio banko įvertinimus, priežos institucijos e, įvertinimus dėl FRS 9 pasiūlymų. FRS 16 diskusijos prasideda dabar ir dabar yra vykdomas darbas dėl draudimo sutarčių ir yra pateiktas kompromisinis pasiūlymas dėl bankų ir draudimo institucijų konglomeratų. Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Dabar galės pasisakyti politinių frakcijų atstovai ir šešėlį pranešėjai Nina Gil pervanš pries vardu. Ačiū pirmininkai, dėja pervanš negali dalyvauti posėdėje ir kaip minėjote ir šešėlį pranešėją socialistų demokratų frakcijoje. Jie atsiprašo ir noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Įmano, kad pranešime yra atspindimi keli aspektai, kuriuos buvo iškėlę ekonomikos komiteto nariai darbo grupės diskusijų dėl EFRS metu, taip pat su EFRAK ir komisijos bei pramonės atstovais mes juos aptarėme, kadangi buvo surinktas klausimas gruodžio pirmą dieną šią temą, tai yra dėl IFRS e 9. Galima būtų išskirti nemažai teigiamų aspektų kartu šešėlinė pranešėja palankiai vertina pasirinktą požiūrį dėl finansinių stabilumo ir ekonominės raidos kriterijų nustatymo ir juos nustatant būtina atsižvelgti į vykstančius procesus, nes šie kriterijai yra vieni iš svarbiausių nustatant buhalterinius standartus, todėl jų įgyvendinimo gyvenimas praktikoje dar turi būti išsameu aptartas. Šiam priešė pažymė, kad buvo pasiekta rimtos pažangos e, reformuojant frak <clears throat> ir e, ta patvirtinta reforma turi būti kuo greičiau įgyvendinta prieš teikiant pasiūlymus e, pratesti ES programos galiojimą EFRAK nuo 17 iki 20 metų. Galiausiai ji pritarė pareikšti tiems susirūpinimams dėl EFRAK naujo vadovo paskirimo, nes e, atrankos procedūra vyko pakankamai lietai ir tai gali kelti grėsmę EFRAK veiklos kokybei ir pakengti komisijos įvaizdžiui bei pakengti Europos galimybėms, ES galimybėms e, priimant sprendimus šioje srityje. Šiandien pranešėjai teikia pasiūlymus, kaip pagerinti tam tikras pranešimo nuostatas ir atsižvelgia į pagristus vyriausybių, e, pagristas vyriausybių pastabas dėl EFRS e ir EFRAK veiklos bei PIOB, kalbant apie finansavimo įvairovę <clears throat> ir nu, numatytus e, patvirtintus indeksus reikės vadovauti siekiant išvengti galimų interesų konfliktų. Mm, tarp kitko, viename, vienoje konsultavimo dalyje IFRS yra devini paminėtas, tačiau visame pranešime, e, šešėlė pranešė pasigenda išsamesnės informacijos apie šią naują finansinę priemonę, todėl noriu pabrėžti būtinybę IFRS 9 e, pasitelkti siekiant e, parengti naują ES investicijų strategiją. Galiausiai šešėlė pranešė, noriu pabrėžti, kad nustatant buhalterinius standartus, būtent atsižvelgti į klausimus susijusius su mokesčių politika ir kova su mokestiniu sukčiavimu. Taigi reikėtų iš šios klausimus pažvelgti šiek tiek naujai, atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė kontekstas. Pabaigai dar pati norėčiau trumpai pakomentuoti. Aš tikrai pritarčiau pasiūlymui užtikrinti didesnį <clears throat> nuseklumą rengiant finansinės ataskaitas tam, kad finansų priežiūros, priežiūros institucijos investuotojai galėtų geriau gaudyti situaciją ir kad mes naudotumės tais pačiais terminais, tai būtų labai naudinga SMU kontekste ir taip pat e, kitų teisės aktų, kurie yra rengiami kontekste ir vieno iš jų e, pranešimo atveju aš esu šešėlinė pranešėja. Ačiū uždėmesi, ačiū tarp frakcijos vardu Keit Svimborn. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešiems pranešėjams už iki šiol nuveiktą darbą. Saido Kamalio vardu noriu perskaityti tinkamą pranešimą, nes jis yra EKR šešiems pranešėjas ir atsiprašo už, už nedalyvavimą. Jis nori padėkoti pranešėjai už tolygų tinkamai parinktą pranešimą. Finansų krizė aiškiai parodė, kad dabartinių standartų reformos yra būtinas, todėl verta pažymėti, kad šiandien mes varstome ženkliai pagerintą sistemą, tačiau lieka dar nemažai neatsakytų klausimų. Jungtinė karalystė praeisiais metais buvo atliktas atitinkamas <clears throat> pašto sistemos e, reforma, tiksliau ne, H, H post reforma, Ir šešiems pranešėjas tikisi, kad um, dabar atliekamas tyrimas šiame kontekste išjudins um, diskusijas um, apie tai, dėl ko žlugo anksčiau galiojusi sistema. Visi suinteresuoti subjektai turi skirtingas nuomonės susijusias su skirų įmonių teikiamais, uh, uh, teikiamomis finansinėmis uh, ataskaitomis. Todėl E, yra labai e, svarbu <clears throat> išsiaiškinti e, atskiras tas reglamento nuostatas ir taip pat laikytis sąžiningo požiūrio ir vertinimo principų, nes jeigu nebus vadovavimas iš šio principų, tai nuostatos nebus įgyvendintos. Tas direktyvoje aiškiai parašyti yra pateikti atitinkami kriterijai bei tam tikri statistiniai duomenys. Ir tai reiškia, kad e, skaičiai, kurie yra pateikiami, turi būti pateikiami pagal aiškiai iš anksto nustatytą buhalterinės atskaitomybės direktyvos tvarką. Todėl yra labai svarbu, kad pateikiama informacija ir skaičiai būtų atitiktų tikrovę, nes e, klaidos čia pasitaikančios gali ženkliai iškreipti situaciją. Todėl Seidas Kamalis mano, kad reikėtų pasitelkti aiškesnius apibrėžimus susijusius su sąžiningais apskaitos standartais. Į FRS vertinimas turi būti tęsiamas <clears throat> ir diskusijos turi būti vykdomos plačių mastų dar prieš patvirtinant naują e, sistemą. Taip pat reikia nustatyti ypač e, e, draudimo konglomeratams veikiantiems bankų sistemos viduje aiškius terminus, kada jie turėtų pradėti vadovauti šią naują sistemą. Ačiū. Is, again, Aldės vardu kalbėjus ponas Jezek, prašau, teisingai įspėjate. <coughs> Koros vardu noriu padėkoti virš, pranešėjai už gerai nuveiktą darbą. Labai svarbu parengti globalius apskaitos standartus, kurie būtų vienodi ir palyginami ir padidintų skaidrumą. Tai turėtų būti aukštos kokybės globaliai taikomi apskaitos standartai, kurie yra svarbus priekybai, konkurencijai ir investicinių kliūčių šalinimui. Mes pritarėme ponui Stolojanui, jisai kalba apie, kad reikia kovoti su bereikalingu struktūros sudėtingumu, reikia užmėgsti struktūruotą dialogą su, su atitinkamomis institucijomis. Mes turime siekti tinkamos pusiausviros tarp sudėtingumo ir paprastumo Standartai turi būti suprantami, skaidrus, geros kokybės, atspindėti ekonominę realybę. E, norėtų ir prisidėti prie tolesnių diskusijų, dirbti kartu su ponu Stalojanu ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Fabio De Masi. Ačiū, Fabio De Masi. Buvo e grupės vardu. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Turiu tris komentarus. Pirmiausia, ISB ir EFRA, IASB ir EFRAG gina viešą interesą ir viešasias gerybės ir iš krizės žinome, kad vertinimo metodai yra svarbus ne vien stabilumo, finansinio stabilumo užtikrinimu, bet taip pat turi ir makroekonomikos poveikį norėtume pasižiūrėti, kokie kokią įtaką daro kitos interesuotos grupės apskaitos standartams, kaip būtų galima spręsti potencialius interesų konfliktus ir kaip kurti institucijas, kurios būtų skaidrios. Tai taip pat turėtų atspindėti ir tam tikrų, atsispindėti konstantamosios dalies K pokyčiuose. Dėl penktos straipsnio pritarėme kad reikia paprastesnių, aiškesnių apskaitaus standartų, tai yra susiję ir su finansiniu stabilumu. Ir mes manome, kad mūsų standartai dabar taikomi yra sudėtingesni ir netitinka klausimų susijusių su vadinamoju cliff effect, su potencialiais sisteminiais <clears throat> trūkumais. 2015 m. 1 gruodžio klausimas buvo apie tai kalbama. Aštuntame straipsnėje kalbama apie standartus, atsižvelgiant į jų galimus neigiamus poveikius ir būtina pakankamai atspindėti visus interesuotųjų šalių interesus, kuriant konkrečius standartus. Ačiū. Eagle for the Greens. Dėkuoju Sven Eagle žaliųjų vardu. Dėkuoju ponos Stolojanui iš parengtą pranešimą. Iš tiesų, mes e, matome, kad e, yra sureaguota į anksčiau mūsų vykusias diskusijas, yra pasiremta tuo, kas buvo išsakyta. Visų pirma, žinoma, globalizacija ir globalios kapitalo rinkos gali gauti iš to gauti naudos, naudos iš e, vienodesnių ir palyginamų taisyklių. Kita vertus tai reiškia, kad jeigu yra nustatytos taisyklės tarptautinių lygių, tai kaip mes nustatome tas taisyklės turi atitikti tuos principus, kurių, dėl kurių balsavome Gular mm, pranešime - demokratinis atskaitomybė, skaidrumas, vientisumas, sažinigumas ir atskaitomybė. Nepaisant pirmių žingsnių, kurie padaryti remiantis maistat rekomendaciją kol kas nėra tenkinami visi kriterijai. Ir ponas Stolojanas savo pranešime taip pat kalba apie kai kurias problemas. Manau, mes turime taikyti visus standartus, dėl kurių nubalsavome ekonkomite Gular pranešimo kontekste. IASB, EFRAK, PIOB, visose tose institucijose turint galvoje, kad tos grupės integruotų demokratinį legitimumą, skaidrumą ir sažiningumą, tuos kriterijus integruotų į savo veiklos principus. Aš pritariu ir mes norėtume, kad būtų dar labiau sustiprintas e, poveikia vertinimas šioje srityje, įtraukiant visus patvirtinimo kriterijus, endorsement kriteriją, taip pat reikia pajėgumų E, norint įvertinti, atlikti makroekonomikos analizę. Be to yra svarbu, kad Europa pasisakytų aiškiai ir tvirtai dėl globalių standartų nustatymo. Pagrindinė problema dėl atskaitomybės šiuo metu yra ta, kad stebėsenos valdyba, kuri buvo įkurta, nesutariu tarpusavėje viduje, ar reikia stebėsenos valdybos ar ne. Kitaip tariant, valdyboje viduje nesutarė, ar jinai privalo imtis esminių sprendimų. Kaip rašė ponas Stolojanas apie viešo intereso klausimus, pati stebėsenos valdyba nenori būti tos institucijos principų sergėtojų Visus klausimus galima spręsti konsensusu, o kol kas dėja yra mm, tam tikras sąstingis. Ir IASB pati save kontroliuoja. Stebėsenos galios yra kol kas labai silpnos. Ir tai kelia didelių abejonių, nes ES skiria nemažai pinigų tam. Todėl labai svarbu, kad stebėsenos valdybos vaidmuo būtų patikslintas kad ši valdyba teiktų gairias. O jeigu ta valdyba negali būti reformuota, tuomet turime kelti klausimus dėl legitimumo. Maistato rekomendacijos dėl bendrojo gėrio įtraukia ir poreikį prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo. Labai svarbu visą tai pilnai atsižvelgti patvirtinimo procese. Tai pabrėžiama pranešimo projekte, bet taip pat svarbu, kad visa tai būtų pilnai integruota į tai, kaip IASB kuria savo standartus, kad tai taptų privalomais patvirtinimo kriterijais ES lygiu. Dabartiniai standartai šiuo metu yra peržiūrimi pagal tuos kriterijus, nes kriterijų keitimas yra vienas dalykas, bet loginės pasiekmes be abejo yra tokios, kad skirtingi standartai, skirtingiams standartams yra taikomi tie kriterijai. Kalbant apie finansinį stabilumą, yra svarbu, kad mums pas, pagrindinis atskaitos taškas yra tai, kad finansinės reformos yra atspindėtos Larosie pranešime. Didži, didžioji dalis rekomendacijų tame pranešime, jas jau yra atsižvelgta, bet Larosie pranešimas yra kupinas rekomendacijų apie apskaitos standartus. Ir procikliškumo pavojus taip pat nurodytas. Ir dėje ši reformų dalis nėra įgyvendinta. Aš manau, jog yra labai svarbu, kad šioje pirma, šiame pirmame pranešime mes atsižvelgtum į Laroziją pranešimą ir pasižiūrėtume, kiek toli, kiek plačiai IASB įgyvendino tai, dėl ko buvo sutarta. Kol standartai ir jų esmė, kol juos nebus atsižvelgiama, užtikrinant finansinį stabilumą, tol išliks abejonių. Bus, išliks abejonių, ar reikėtų išplėsti tuos standartus mažoms ir vidutinėms įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Tai bus galima padaryti tik tuomet, kai tie standartai bus tinkami, kai bus galima nustatyti rinkos e, taisyklės, kad nedominuotų viena ar kita finansinė institucija. Thank you. Dėkoju. FDD atstovų nematau. Barbara Kappel. INF atvardu. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už labai subalansuotą pranešimą ir pritarti jo nuomoniai, kad metinės atskaitomybės ataskaitos tampa vis svarbiausia priemonė užtikrinančia skaidrumą ir uh, standartus. Ir aš manau, kad e, ISB atlieka labai svarbų darbą. Šitie tarptautiniai apskaitos standartai labai svarbus užtikrinant konkurencingumą, taip pat e, siekiant nukreipti kapitalo srautus ir taip pat siekiant įdėkti IRS į ES teisę. IFRS yra labai svarbi reguliavimo priemonė finansų paslaugų srityje ir todėl esmos veiklą reikėtų vertinti labai gerai. Mano manimu, aptariant į FRS veiklą, reikėtų pasakyti, kad finansinės atskaitomybės dokumentų tų sudėtingumas vis didėja ir todėl labai svarbu, kad mažom ir vidutinėms įmonėms būtų numatyti vieningi standartai. Ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, tai yra vieningumas ir nuoseklumas. ES teisės užduotis yra užtikrinti ES verslo interesų gynimą ateityje, ko gal reikės papildomų priemonių, kad šitie standartai būtų dar labiau suvienodami. IFRS klausimams ir parlamentas skiria dėmesį, tačiau kalbant apie dėrybą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kurios tampa labai svarbia prekybos partnerė, ES reikia siekti tarptautinio šių standartų harmonizavimo. Mes pateiksime kai kurios pakeitimus siūlymus. Thank you. Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Nematau pagėdaujančių kalbėti spontaniškų pasisakymų procedūroje. Pranešėjai žodis Silovian. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie išsakė labai įdomių, svarbių minčių norėčiau sureaguoti į kai kuriuos pasisakymus, tačiau iš karto norėčiau pasakyti, kad laukiu jūsų pakeitimų siūlymų ir esu nusiteikęs bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir su kitais parlamentarais, kurie domisi šiuo klausimu. Beres kalbėjo klausimu dėl FRS ir ilgalaikio finansavimo sąsajų. FRS 9 ją domino, domino FRS 9 likimas. Aš tiesiog nenorėčiau, kad būtų kalbama apie EFRAK finansavimo pratesimą tol, kol nebus susitarta dėl reformos pažangos. Kadangi mes esame parengę ataskaitą dėl pažangos, Ir jeigu mes EFRAK nepasakysime laiku, kad mes pratesime finansavimą laikotarpiu nuo 17-20 metų, tai reikštų, kad EFRAK patektų į situaciją, kai reikėtų atsisakyti su tam tikrais darbuotojais, kadangi jie neturės uh, ateities veiklos perspektyvos, kadangi jų veikla nebus finansuojama. Taigi, pirmiausia, reikėtų išspręsti šitą klausimą. Kokios papildomos informacijos norėtų kolegos gauti prie tos, kurią pateikėme pažangos ataskaitoje. Tiesiog ten yra pateikti visi pasiūlymai dėl EFRAK reformos. Visi jūsų komentarai yra labai svarbus ir laukiami. Kolegos iš ECR frakcijos Kamar, Kamal, šešėlinis pranešėjas, pateikė savo samprotavimų, aš jiems iš esmės pritariu. Aš taip pat kiek atsainiai vertinu dar kartą įvertinti FRS veiklą krizės laikotarpiu. Akademinio pasaulio atstovai, profesionalai domėjosi šiais klausimais ir priejo prie išvados, kad EFRS 39 atliko labai svarbų vaidmenį, tačiau vis dėlto krizės laikotarpį reikėtų tinkamai įvertinti šios struktūros vaidmenį. Dėkoju Alde atstovams, su kuriais mes puikiai bendradarbiavome, rengdami šitą pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems kolegoms, kurie iškėlė klausimą dėl galimo interesų konflikto ir pasiūlė vengti jo. Žaliųjų atstovas Gigalt, šešėlinis pranešėjas ir mūsų darbo grupės narys. Minėjo mm, kad mes valdysenos klausimus aptarėme darbo grupėje ir aš pritariu jam, kad stebėsenos valdyba turėtų prisijimti svarbesnį priežiūros institucijos vaidmenį, tačiau vis dėlto reikėtų uh, uh, užtikrinti, kad Europos investicijų banko vaidmuo būtų išsaugotas kaip neutralios institucijos vaidmuo FRS fondo kontekste. FRS fondas yra tikrinamas kas penkeri metai, yra aiškinamasi, kaip užtikrinama šio fondo valdysena. Dabar aš Norėčiau dar kartą patikinti, kad e, Larusie e, ataskaitos turiniu mes pasidomėsime ir ką galėsime įtrauksime į savo pranešimą. Dėkuoju pranešėjui, dėkuoju šešėliniams pranešėjams. Pakeitimus galime teikti iki kovo pirmosios dienos 12 valandos. Pakeitimai bus aptarinėjami kovo 22, o į kon, kon komitete bus balsuojama 25-26 balandžio, o plenarnėje sesijoje šis klausimas bus aptariamas ir jo balsuojama birželio mėnesį. O dabar perkėme prie balsavimo. Prieš balsuodami pažiūrėkite, ar veikia sistemos, ar visi turite korteles.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 Bandomasis balsavimas. Pirmasis balsavimas bus e, slaptas, o dabar kol kas ne. Taigi, bandomasis balsavimas atrodo viskas veikia. Dėkuoju. Pasiūlymas patvirtinti klausimo rezultatus dėl naujo Europos draudimo ir profesinių pensijų sutarties vykdomo direktoriaus paskirimo. Balsuojame. Vote is closed, 47 in favor. 47 už, 1 prieš, 8 susilaikė. Sveikiname kolegą Parentę. Dabar pasuosime dėl trijų pranešimų, tai yra nuomonių projektų. Tai Markus Ferber dėl Europos bankinės institucijos EBI biudžeto patvirtinimo, kas už pirmąjį punktą, už prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kas už, kas prieš susilaiko priimta šeštasis kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas, septinto nereikia dėl jų balsuoti. Aštuntasis už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis už prieš susilaiko priimta, dešimtasis už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas priimta, vienuoliktas už prieš susilaiko priimta, dvyliktas už prieš susilaiko priimta, tryliktas atkrenta dėl originalaus ankstesnio teksto balsuoti nereikia, 17 yra atsiimtas, 18 už, prieš susilaiko priimta, 19 už, prieš susilaiko atmesta, 20 už, prieš susilaiko priimta, 22 už, prieš susilaiko priimta.

29 balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. Dėl 30 atmestas 32 už prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Baigiame. 43 už, 3 prieš 9 susilaikė, pritarta šiai nuomonė. Sveikiname pranešėją. Dabar EJOPA pranešimas. Pirmas, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, antrasis už, prieš susilaiko priimta, trečiasis už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už prieš susilaiko priimta, penktasis kartu su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko priimta, šeštasis, septintasis už prieš susilaiko atmesta, aštuntasis už prieš susilaiko priimta, devintasis už prieš susilaiko atmesta. Ketvirta dalis, originalus tekstas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Septynioliktas. Septynioliktas. Už, prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktas už, prieš susilaiko atmesta. Devynioliktas už, prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaiko priimta, 22 už, prieš susilaiko priimta, 23 už, prieš susilaiko atmesta, 24 už, prieš susilaiko priimta, 26 už, 26 už, prieš susilaiko priimta, 28 už, prieš susilaiko priimta priimta, 29 už, prieš, susilaiko, atmesta, 30 už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame už visą tekstą su pakeitimais, pradame balsuoti. Baigiame. 44 už, 3 prieš, 10 sulaikė. Dėl esma originalus tekstas pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, antrasis už, prieš susilaiko priimta, trečiasis už, prieš susilaiko priimta, ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, penktasis kartu su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko priimta, šeštas už prieš susilaiko atmesta, septin, aštuntas už prieš susilaiko priimta, devintasis už prieš susilaiko atmesta, ketvirta dalis originus tekstas už prieš susilaiko priimta, dešimtasis už prieš susilaiko priimta, vienuoliktas už prieš susilaiko priimta priimta, 17 už, prieš, susilaiko priimta, 14 už, 14 balsuoti nereikia, 18 už, prieš, susilaiko atmesta. 19 už prieš susilaiko priimta, 21 už prieš susilaiko priimta, 30 už prieš susilaiko priimta, 23 už prieš susilaiko atmesta, 24 už prieš susilaiko priimta, 25, 27, 27 už prieš 27 susilaiko priimta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už, prieš susilaiko primta. Balsuojame už visą tekstą su pakeitimais. Baigiame. Sveikiname pranešėją už puikų darbą, su puikiu rezultatu. And now we can move to point 14. 14 darbo tvarkės klausimas. Europos indėlių garantijų sistema. Supaprastinta procedūra, aptarinėsime šitą klausimą. Kai kas jau kauja, kad galbūt galima iš karto ir balsuoti. <laughs> Okay, so. Taigi, pirmą kartą keisimės nuomonėmis e, dėl e, komisijos pasiūlymo, dėl atitinkamo reglamento. Europos indėlių garantijų sistemos Edis Ester Delangė žodis. Jie yra pranešė, ačiū pirmininkė. Šiandien pirmą kartą keičiamis nuomonėmis klausimu, kuris sukėlė nemažai aistrų dar prieš savo pristatymą, kai kurie kolegos norėjo šį pasiūlymą jau matyti daug anksčiau būti gavę, o kiti apskaitai jo nenorėjo matyti. Iš tiesų nuomonės išsiskiria pakankamai smarkiai tarp atskirų frakcijų. Šiuo aš tikiuosi, kad šiuo metu mes galėsime savo pozicijas išsakyti ir aš kaip pranešėja pirmiausia noriu visų nuomonę išklausyti. Aš manau, kad mes vadovaujamės pirmiausiai nuostata, kad šiuo metu bankų sąjungoje bankų sistema veikia trimis, yra grindžiama trimis ramšiais, indėlių garantijų sistema yra vienas iš jų. Taigi, akademiškai mąstydami mes e, ir įsivaizduojame tą bankų sąjungą, kuri yra grindžiama tais trimis ramšiais, tačiau ne vien tik tai akademiškai arba moksliškai mes galime visą sistemą vertinti, nes pasiūlymas yra pateikiamas tuo metu, kai e, mažėja tarpusio pasitikėjimas tarp valstybių narių ir yra likę labai daug klaustukų arba iškėlė labai daug klaustukų dėl galimybės apskritai išsaugoti bankų sąjungą, ypač turint omenyje įvairius bankų pertvarkos mechanizmus ir atsižvelgiant į tam tikrą moralinę grėsmę, kuri yra kilusi šiam projektui. Taigi, kila klausimas, ar pakankamai paramos dabartinė sistema yra užsitikrinusi, kad būtų galima ją plėtoti. Taigi man kyla klausimas, kurį norėčiau užduoti komisijai, kodėl komisija teikia pasiūlymus netlikus poveikio įvertinimą tokiu ginčytinu klausimu. Aš suprantu, kad 2010-aisiais buvo e, pateiktas tas pirminis pasiūlymas ir tuo metu dar neturėjome pakankamų duomenų kad galėtume visapuškai svarstyti, tačiau dabar jau tos duomenys čia esame sukaupę ir tikrai poveikio įvertinimą atlikti yra galima. Dar vienas aspektas, į kurį noriu kreipti dėmesį, kuris yra labai svarbus, svarstant šį klausimą, tai yra tarpusavio sąsaja tarp rizikos pasidalymo ir rizikos mažinimo. Ir kyla klausimų, arba vieni mano, kad e, apskaitai tie dalykai nereikalingi, kiti mano, kad e, jie turi būti svarstomi tuo pačiu metu, dar vieni mano, kad jie turi būti svarstomi atskirai, taigi pozicijos smarkiai išsiskiria šio klausimu. E, taip pat netgi yra manoma, kad rizika yra jau sumažinta pakankamai vertinant praktiką, o ne tai, kas parašyta ant popieriaus, tai iš ponios Kioniš Neseniai e, girdėjome, kad e, iki metų pabaigos turėtų būti parengtas e, bendrasis taisyklių vadovas ir susitarta dėl apibrėžimų, tai kalbant apie indėlių apsaugos arba indėlių garantijų sistemą, tai būtina pirmiausiai susitarti dėl atitinkamo apibrėžimų ir terminų ir daugiau ir pasiekti, kad Ehm, būtų kuo labiau padintas tarpusio pasitikėjimas, kad sistema pradėtų veikti. Taigi, ponė pirmininkė, aš čia išvelgiu nemažai ehm, sąsajų tarp ehm, diskusijų dėl rizikos mažinimo ir dar tarp šio pasiūlymo projekto dėl teisės akto. Galbūt kai kurie pasirinko atitinkamą strategiją susijęti šios abu dalykus tam, kad būtų galima gauti daugiau laiko parengti abiems pranešimams. Jeigu būtent to ir siekiama, su, jeigu siekiant sulėtinti bendrą procesą, čia bandoma tarpusai susijęti du visiškai nesusijusius dalykus, aš galiu pasakyti, kad man kaip pranešėjai tai jokio įspūdžio nedaro. Ir aš tikrai manau, kad šis klausimas, šis prašymas iš tiesų yra labai opus, jo negalima patvirtinti tik tai nedidelę balsų persvarą parlamente. Tokios būtų mano išeitinės pozicijos kaip pranešėjas, dabar esu nusiteikusi išklausyti kolegų nuomonės ir pasiūlymų ir po to galvoti, kaip dėlioti tolesnius darbus. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Eliza Ferreira, šešėlinė socialistų demokratų frakcijos pranešė. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai Ester Delangė už uh, pranešimo projekto pristatymą, manau, kad e, tą pirminį pristatymą. Manau, kad e, svarstydim šį klausimą turėtume atsižvelgti į kelis aspektus. E, galbūt reikėtų kelti klausimą, kam ši sistema reikalinga, kada ji turi pradėti veikti ir kaip turėtų atrodyti. Galbūt šiame pirmajame susitikime galėtume apie turinį nekalbėti, apie turinį galėtume pakalbėti vėliau. Taigi, atsakant į klausimą, kodėl mums reikia šios sistemos, manau, būtina ieškant iš šį klausimą atsakymą priminti, kad 12 metų birželio mėnesį valstybių ir įsigų vadovai priėmė susitarimą, patvirtino dėl bankų sąjungos kūrimo. Ši bankų sąjunga turėjo stabilizuoti pirmiausiai finansų sektorių ir atskirti e, valstybių valdymo sektorių nuo bankų sistemos. Bankų sąjunga turėjo veikti vadovaujantis bendra taisyklių reglamentų sistema ir tokių teisės aktų buvo patinti labai daug ir turėjo būti grindžiama trimis ramšiais - bendra priežiūra, bendra bankų pertvarka ir bendra indėlių garantijų sistema. Ir du paskutiniai etapai turėjo būti pristatyti kartu, bent jau tai buvo tikimasi, kuomet bus susitarta dėl bendro priežiūros mechanizmo bankų sąjunga. Užtikrina taisyklių bendrą taikymą ir nuo pat proceso pradžios mes suvokiame, kad e, mūsų laukia arba mes e, e, čia bandome anksčiau nebandytus dalykus ir tikėjomės, kad bankų sąjungos stabilizuos kiti du ramšiai, tai yra bankų pertvarkos ir indėlių garantijų sistema. Tuo tarpu nuo 14 lapkričio yra tokia sistema, kad bendrasis pertvarkos mechanizmas ir bendrasis pertvarkos fondas jau e, pagal kapitalo reklamų <clears throat> direktyvą įsigaliojo šių metų, nuo šių metų sausio pirmos dienos. Taigi du pirmieji etapai, tai du etapai, kurie sudaro indėlių garantijų sistemą ir pertvarkos mechanizmą, būtent taip ir buvo pristatyti. Šiame kontekste verta pažymėti ir prisiminti, kad uh, indėlių garantijų sistema ir atitinkamos priemonės buvo pažadėtos ne tik e, tarybos, bet ir komisijos ir jau turėtų veikti šiuo metu. Ankstesnis komisijos pirmininkas Baroso viešai yra pareiškęs interviu Financial Times laikraščiui, kad jis neabejoja tuo, kad bankų sąjunga aprieps visoje es galiojančią indėlių garantijų sistemą ir šiame pranešime e, indėlių garantijų sistema būtent ir minima kaip vienas iš, tai yra trečiasis bankų sąjungos ramščių. Aš manau, kad apie tos tris ramščius diskutuoti daugiau neverta. Mums reikia kuo greičiau pereiti prie naujo etapo, nes, kaip minėjau, taikymas patvirtintų nuostatų yra tik tai, jeigu dalinis taikymas galėtų sukelti rimtą grėsmę bankų sąjungai. <clears throat> Jeigu ieškotume pasaulyje atitikmenų bankų sąjungai, tai kažką panašaus galėtume rasti tik tai Jungtinėse valstijose, kuomet po 29 finansų krizės buvo sukurta panaši sistema FTIC ir e, tos sistemos paskirtis buvo sukurti federalinį rezervą ir stabilizuoti indėlių apsaugą Junktinėse valstijose. Grįžtant prie bankų sąjungos, būtini stabilizavimo elementai. Šiai sąjungai vienas tokių galėtų būti e, bendri indėliai į bankų pertvarkos fondą, kol bus užtikrinta visapusiška kapitalizacija ir taip pat labai svarbu atverti bendrasias, o ne nacionalinės kreditinės linijas fondo veiklos veikimo pradžioje. Kreditinės linijos iš Europos stabilizacijos mechanizmo pažadėtos 2010-aisiais dar nėra atvertas ir reikia kuo greičiau padėti pakeisti. Taigi jau atsakiau į užduotą klausimą, manau ir raginu kolegas po to, kai parlamentas ir mūsų komitetas taip garsiai reiškia nuomonę ir poziciją dėl visos bankų sąjungos kūrimo struktūros, dabar neturėtume e, mažinti tempo, nes e, taryba jau rimtai e, svarstė šios problemos esmę, komisija pateikė pasiūlymą, kurį aš palankiai vertinu, nepasiant to, kad jis skiriasi nuo pirminio pasiūlymo ir pažadų, tačiau gali būti įdomių pagrindų tolesniam darbui. Dabar turėtume pirmiausiai susitelkti ties tvarkaraščių, nes dabar siūlomas tvarkaraštis mūsų netenkina ir taip pat susitelkti ties galutinė vizija ir galutiniais tikslais, kurių norime pasiekti. Manau, kad be abejonės reikia papildyti visą sistemą dar stabilizuojančių elementų ir patiems pateikti ir parengti atitinkamus pasiūlymus kuo greičiau, neleidžiant tarybai perimti šiuo klausimu iniciatyvos, nes mes visuomet labai aktyviai reiškiame ir pristatėme savo poziciją šio klausimu ir to iš mūsų tikisi piliečiai, tikisi, kad mes pasiūlysime jiems rimtas solidžias indėlių garantijų sistemas, kalbant apie 100 tūkstančių eurų garantiją tam, kad finansų rinkose būtų atkurtas bent minimalus stabilumas EKR frakcijoje Rūnas. Uh, Ester, um, you made an excellent. Jūs labai puikiai žanginę kalbą pasakėte. Noriu padėkoti ur, už gerą laiko organizavimą. Jau pirmas <laughs> posėdis surinktas. Laukiame ir susitikimo su visais mm, pranešėjais ECR dirbo prie šio failo, mes kalbame su ekspertais, interesuotomis šalimis ir taip toliau. Tai labai įdomi tema, įdomu, įdomus dosie, prie kurio reikia dar daug padirbėti. Šiandien bendrasias kryptis nubrėšime, kurius mums svarbios mūsų frakcija, ECR frakcija. Bet kokia iniciatyva e, skirta apsaugoti indėlius, didina finansinį stabilumą ir bet kokią tokią galimybę verta apsvarstyti. Turint galvoje <clears throat> neseną finansų krizę, reikėtų įvertinti visą poveikį, įvertinti, kad tam būtų pasirengę bankai, siekiant apsaugoti indėlius. Aš, aš suprantu pagrindimą Tai yra argumentus, kuriais grindžiama Europos indėlių garantijų sistema, bet, bet kokia indėlių garantijų sistema europinių lygių turėtų užtikrinti geresnį e, sisteminį Europos finansinės sistemos stabilumą ir visų nacionalinių finansinių sistemų stabilumą. Nereikia perkelti sąnaudas ir riziką iš vienos valstybės į kitą nes tai mūsų požiūriu būtų neatsakingas elgesys ir niekas tam nepritartų mano rinkiminė apygardoje. Jeigu atidžiau pažiūrėtume šį pasiūlymą, nėra nei vienos pastraupos, kuri nebūtų prieštaringa. Visas pasiūlymas yra ganėtinai prieš, prieštaringas. Jeigu norime sukurti indėlių garantijų sistemas bankininkistės sąjungos rėmuose turime įvesti finansinio stabilumo taisyklės. Komisija kol kas manęs dar neįtikino, kad viskas tinkamai jau vyksta finansinėme sektoriuje. Pažiūrėkime, kas vyksta šiuo metu Italijoje. Čia kaip pavyzdys. <clears throat> Mums reikia surenkti diskusijas apie tai, kad pirmiausia dėmesį reikia nukreipti į rizikos mažinimą, rizikos pasidalymą. Jūs tai taip pat, Ester, minėjote įžanginėje kalboje. Ir jeigu mes laukome šiaurinių Europos bankų gelbėti Graikijos indėlininkus, tai taip pat mes turėtume aptarinėti ir Graikijos indėlių saugumą. Visų pirma, reikėtų tai aptarti bet moraliau būtų yra didinti sisteminį finansinį stabilumą ir mažinti e, didelių bankų krizių e, galimybės ateityje. Nenorėčiau viską susijęti, bet yra keletas labai svarbių asmenių klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Nemažai jau buvo padaryta, e, stiprinant finansinį stabilumą Kai kas sako, kad yra pernelik daug reglamentavimo ir bankininkystės sritis tampa labai, labai biurokratiška, didžiulė administracinė našta, taikomos nekonvencinės e, priemonės iš centrinių bankų atstovų. Ponas Dragi keletą kartų pas mus lankėsi ir tos nekonvencijos, neprastinės priemonės kelia vis didesnę riziką finansiniam stabilumui. Ir šia prasme Pranešės taip pat minėjo, kad ECR <clears throat> apgalėsą dėl to, kad komisija nusprendė ne, nevykdyti naujo poveikio vertinimo, išsamaus poveikio vertinimo. Nes kai aš girdžiu, kad komisija, sakau, kad tai buvo penkiose pirmiausios valstybės pranešimuose, kad tai buvo išdėstyta, manęs tai neįtikina. Aš pritariu tai kai kuriems kolegoms, jog reikia penkiuose pranešimuose yra daroma išimtis komisijai. Bet aš e, tikiu, kad komisija pasisako už geresnį reglamentavimą ir poveikio vertinimas šią prasme yra ypatingai svarbus, ypač nagrinėjant šį konkretų dosiją. 2010 metų pranešimas Jeigu pasižiūrėtume 7.11 dalį šioje ataskaitoje, šiame pranešime, ten kalbama DGS <clears throat> ir visos Europos DGS bendradarbiavimo stiprinimas. Keturi puslapiai skirti iš um, pranešimo, kuris viršė e, šimto puslapių apimti, sakyčiau, per, per nelik mažai dėmesio skirta tam. Reikia kelti klausimus, kuriuos būtina išspręsti, atliekant poveikio vertinimą. Ir aš tikiu, kad komisija galėtų balandžio mėnesį spręsti tuos klausimus. Pirmiausia, koks būtų to pasiūlymo poveikis bankininkystės sektoriui ir realiai ekonomikai. Antra, kaip legitimumo e, sąnaudos, e, kaip tai bus sprendžiama, ypač kalbame apie mažuosius bankus. Ir trečia, kaip komisija norėtų, sum, galėtų sumažinti e, moralinės žalos riziką. Daug klausimų ir mūsų laukia labai nemažai darbo. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjų, pasitikiu jūsų darbu, jūsų požiūriu, ypač dėkoju dėl numatyto darbų kalendoriaus, tai leis labai rimtai nagrinėti šį dosiją ir leis skirti e, e, atitinkamą dėmesį šiam dosie, dėmesį, kurio jis tikrai nusipelno. Dėkoju Silvijai Gular. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui, dėkoju už tai, kad e, sutelkė mus diskutuoti dėl šio dosie. Nemažai dalykų jau buvo pasakyta, aš trupai kalbėsiu. Dėl bankinskės sąjungos e, penkiuose pranešimuose apie tai buvo kalbėta pirmankančių valstybių. Ir <clears throat> čia mūsų kolektyvinis patikimumas, jam iškyla grėsmė. Noriu pabrėžti, kad aš esu, kad aš tikiu komisijos iniciatyvos teisę ir ne visada tinkamai yra kritikuojama komisija. 2014 metais buvo pasakyta, kad komisija turi pateikti naują pasiūlymą vėliausiai 2019 metų birželį, taigi mes dar turime laiko. Turinio prasme ši tema yra labai sudėtinga, nereikia to slėpti, ne vien politiškai jautri, bet norėčiau pasakyti, ir tai yra mūsų principas, kuriuo turėtum vadovautis Labai sunku suprasti, ko mums renkia ir kokias priemonės turėtume įdėkti. Yra kalbama apie priežiūros sistemos kūrimą, apie pagalbos, apie pertvarkymo tam tikrą mechanizmą. Bet mes visi esame su, susiję su vidaus rinka ir su kapitalimo paskirtimu e, tarp valstybių narių. Kalbant apie modalumus, apie ritmą darbų, galima būtų diskutuoti apie tai. Nebuvo atliktas konkretus poveikio vertinimas, reikėtų atkreipti dėmesį, ką tai reiškia bankų sektoriui. Mes turime užtikrinti bankų sistemos įvairovę Europoje. Ir kad bankų indėlis turėtų būti užtikrintas, kad, kad tai būtų vienodomis sąlygomis daroma vyksta skirtų, yra, yra skirtumų tarp šiaurinių ir pietinių valstybių ir būtina užtikrinti, kad mūsų piliečių santapus būtų tinkamai apsaugotos draudimo, perdraudimo sistemos. Reikėtų visą tai suderinti su numatytais terminais. Kol kas negavome Europos centrinio banko nuomonės, kuri yra labai svarbi šią prasme. Taip pat auditus reikia numatyti, mes turėtume e, padiskutuoti su daugeliu veikiančių asmenų šioje srityje. Dėl koneks temos. Toliau dėl valstybių įsiskolinimo, tai dar kita svarbi tema, kuri mums rūpi. Reikia nustatyti bankroto taisyklės. Kapitalo rinkų sąjungoje šis klausimas svarbus. Aš visada tvirtinau, kad ta linija yra svarbi ir kitose dosie, tai yra pagerinti va, bankų valdyseną, užtikrinti kokybinę sistemą, kokybinę valdymo sistemą. ir būtina užtikrinti <clears throat> ryšį tarp valstybinio obligacijų ir bankų. Jūs turite galimybę nesebalsuoti dėl mano pranešimo, bet mano galvo tarptautinis aspektas yra labai svarbus ir Bazelio komitetas dirbo šią temą. Turime ištikrinti, kad mūsų teisės aktai integruosusi į globalų pasaulinį požiūrį. Džiaugiuosi dirbdama su pranešėjų komanda, tai yra puikus, konstruktyvus pranešėjai ir mano kabineto duris visada atviros tiems, kurie norėtų toliau žengti į priekį. Dėl darbų tvarkos turime įvertinti laiką, skirtą laiką, atsižvelgiant į tas valstybės narės, kurios vyksta labai aktyvūs, intensyvūs vieši debatai Ir mūsų idėja yra įtikinti visus iki šiol abejojančius. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Dimitris Papadimulis. Ačiū, pana pirmininkė, noriu padėkoti. Anksčiau kalbėjusiems kolegoms, šiems panešiems Prieš mane kalbėjusiams noriu padėkoti. Pamėginsiu kuo paprasčiau pristatyti savo poziciją, savo frakcijos poziciją šiuo klausimu. Europos indėlių saugos sistema, kurią svarstame, yra susijusi su įvairiais techniniais sunkumais, kurias būtina aptarti. Tačiau negalime pamiršti vieno dalyko. Tai yra tik tai vienas iš trijų bankų sąjungos ramščių. Sąjungos, kuri buvo patvirtinta. Tai reiškia, kad jeigu trečiasis ramstis neveiks, kils papildomų pavojų, sumažės stabilumas ir visi nuo to nukentės. Ir ne tik bankų sąjunga, ne tik bankų sistema, tačiau ir visi ES piliečiai bus patir žalą. Todėl aš nesutinku su požiūriu, pagal kurį šis klausimas turi būti svarstomas bandant supriešinti tarpusavyje Šiaurės ir Pietų ES valstybės nares. Nes vienas iš šešėlių pranešėjų, nesu tikras, ar teisingai supratau, teigia, kad šio komisijos pasiūlymų siekiama apsaugoti Graikijos bankus. Aš tikrai manau, kad komisijos dėl to arba tokių kaltimų komisijai tikrai neturi, neturėtume pateikinėti. Komisija siūlo priemonės, kurias pasitelkus būtų užtikrintas bankų sistemos stabilumas, jos raida ir pasiekti ekonomikos gavinimo tikslai. Komisija numatė tris metus šio pasiūlymo gyvendinimui. Žinoma, pirminis pasiūlymas tikrai nėra tobulas, tačiau yra neblogas pagrindas diskusijoms, kadangi yra numatomi skirtingi etapai, skirtingos fazės projekto įgyvendinimo iki 2024 metų, kuomet sistema turi pradėti veikti. Turime nepamiršti dar vieno dalyko. Jeigu tik du iš trijų ramščių bus toliau statomi, ir stiprinami, tai bankų sąjunga nestovės ant solidaus pamato. Dar vieną dalyką noriu pasakyti per šias pirmasias bendrasias diskusijas. Mano vertinimu, Europos parlamentas turėtų aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį vaidinti, statant tą trečiąjį ramsti nes e, tikrai nereikia laukti, e, kol matysime iš kokios pusės vėjas pučia ir pasroviui plaukti neturėtume. Parlamentas turėtų būti ta ES institucija, kuri neturi laukti tik tai e, tarybos sprendimų, kuriems po to reikia pritarti. Manau, kad e, reikia pasitelkti taip pat ir ekspertų nuomonę, skirti pakankamai laiko diskusijoms ir būtent dėl to aš pasisakau už e, esminės diskusijas, tačiau e, pasisakau prieš tai, kad nebūtų nustatytas galutinis diskusijų terminas. nes e, dabar mes matome, kad vienais klausimais mes e, kosminiu greičiu bandome viską įspręsti, o kitais klausimais vėžlio greičiu judame į priekį. Taigi aš pritariu pranešėjai, kuo didesnio palaikymo šis pranešimas susilauks Europos parlamente, tuo bus geriau ir tuo veiksmingesnis bus mūsų pastangos. Ačiū. Thank you. Dėkuoju, Lambert. Pirmininkė, visada malonu kalbėti. Ester uh, pasiūlė pasikeisti nuomonėmis dėl šio projekto. Jūs savo įžanginėje kalboje pasakėte, kad šita tema tiesiog skaido frakcijas ir netgi taip pat ir atskirų frakcijų narės. Tačiau mes turėtume parodyti, kad politikai yra susivienyje, aš kalbėsiu žaliųjų vartų, man priimtina nuomonė, kad reikalinga bankų sąjung, reikalingas trečiasis bankų sąjungos ramstis. Ir šitos tra, e, ramščio kūrimas vėluoja. Būtų buvę malonu, jeigu šitą klausimą būtume sprendę anksčiau, bet yra taip, kaip yra ir turime e, vadovautis komisijos pateiktų pasiūlymų ir kaip Dimitrijos pasakė, šitas pasiūlymas yra ne optimalus, tačiau neblogas. Yra siūloma atlikti išsamų poveikio vertinimą, tačiau tai darant reikėtų atsižvelgti ir į tai, kas būtų, jeigu nieko nebūtų daroma. kad kada reikia pradėti judėti į priekį, reikia patikslinti vertinimą, tačiau tai nereiškia, kad turėtume nieko nebedaryti, reikia imtis veiksmų. Aš pritariu Ester, kad reikėtų painioti įvairių dalykų, tačiau aš vis dėlto galvoju. Restruktūrizavimas turėtų vykti kartu su kitomis priemonėmis ir abi šalis turėtų siekti ambicingų tikslų. Vienas dalykas, reikėtų pažvelgti, kas vyksta už šio tiesiekoros akto ribų, bet ir rengdami šitą e, teisės aktą mes galėtume padėti restruktūrizuoti bankus ir sumažinti riziką mes e, galime grįžti prie konkrečių riziką mažinančių nuostatų. Pavyzdžiui, reikėtų restruktūrizuoti įnašus į bankų gelbėjimo fondą pobūdį ir dar kartą atsižvelgti į bankų turimą portfolio. Ir jeigu rizikos portfolio arba turimas turtas yra išsidėstęs visoje Europoje, o ne, jav, ne vienoje valstybėje, tai šito banko indėlis turėtų būti mažesnis. O jeigu turtas iš esmės yra vienoje valstybėje, tai tas bankas turėtų mokėti daugiau. Taigi reikėtų diversifikuoti ir tinkamai įvertinti riziką. Tačiau rizika yra susijusi su vertybiniais popieriais. Tuos dalykus reikėtų susijęti ir Europoje reikėtų galvoti apskritai apie indėlių garantijų sistemą, tačiau šiame tekste reikėtų tuo ir apsiriboti, o ne išeiti už šio teisėkuros akto ribų. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti teisėkūros procesuose yra siekiama kol kas patenkinti visus vienu teisės aktu. Siekama pasiūlyti vieną garantijų sistemą, tačiau mes vis dėlto manytume, kad pasirinkus vieną sistemą reikėtų atsižvelgti įgyveninant į e, specifiką. Mes puikiai suprantame, kad viskas vyksta lėtai, prireiks laiko, kol Europos indėlių garantijų sistema pradės veikti. Ir šita sistema turėtų tapti kuo patik, patikimesnė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad finansin, finansų sistemai išlieka rizika, tačiau galbūt kalbėsiu kaip politikas ir pasakysiu, kad nepasitikima mūsų finansų sistemose mumis, kadangi mes nepakankamai domėjomės, kaip šitos sistemos kliuvinius panaikinti ir dėl to toleravome tam tikrą, tikrus nuostolius. Nors kapitalizme visada yra kalbama apie pelną, tačiau vis dėlto uh, jame reikia taikytis ir su nuostoliais. Pavyzdžiui, Airijos bankai, Graikijos bankai turėjo e, tiesiog pripažinti, kad e, nuostoliai neišvengiami. Ir dėl terminų. Skolos iš tikrųjų patenka į tą trečiąjį ramsdį ir jeigu apskritai trečiajame ramstyje skolų klausimas būtų aptariamas, tai pasakyčiau už. Nors laiko neturime, nors susitarimas jau iš esmės e, būtų pasiektas ir trūktų nedaug, tai tuomet būtų galima apsiriboti tik sutartais dalykais. O dabar mes esame ceitnoto situacijoje, kai tiesiog patekome į akligatvį Ir aš taip pat norėčiau, kad būtų skubama, tačiau taip pat realiai vertinu situaciją ir manau, kad reikia siekti tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas daugumai. Maničiau, ta dvasia reikėtų dirbti ateityje. Thank you. Dėkuoju. Marko Dzanį. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Iš tikrųjų, buvo labai įdomu susitikus su juo galvoti apie pagrindinius šios diskusijos metmenis. Jeigu mes norime stabilumo Europos finansų sistemoje, Tai šita priemonė yra neišvengiama, ji yra kertinis e, akmuo siekiant, kad bankais kuo labiau pasitikėtų mūsų gyventojai ir kad bankai padėtų sutvirtėti mūsų ekonomikai. Taigi šita indėlių garantijų sistema yra labai didelės skubos dalykas. Gaila, kad vėluojama šitą sistemą e, įdėkti. Ankstesnėse ES e, teisės aktuose buvo tam tikrų kliuvinių, problemų ir dėl tos priežasties e, susidūrėme su finansinės sistemos nestabilumu. Tačiau reikėtų siekti, kad finansų sistema taptų kuo tvaresnė ir tai reiškia, kad reikėtų pašalinti kliūtis. Aptariant šitą klausimą, manyčiau, iškyla dvi problemos. Didesnė problema yra politinio pobūdžio. Mes tiesiog turime įveikti savo politinės nuostatas. Jeigu to nepadarysime, tai mes nestabilizuosime sistemos. O kitas dalykas jau yra techniniai klausimai. Šitas mūsų susitikimas yra pirmas. Jo metu reikėtų išsiaiškinti, kaip tokios garantinės sistemos veikia kitose pasaulio valstybėse, kadangi Tačiau kita vertus ES skiriasi nuo kitų ES valstybių. Mes ES turime įvairiausių skirtumų, taip pat Europos centrinis bankas neveikia taip, kaip atskiros šalies nacionalinis bankas. Visas tas, tos ypatumus reikėtų turėti omenyje. Mūsų pagrindinis siekis padaryti stabilesnius bankus, dirbančius bankų sąjungoje. Komisija pateikė savo pasiūlymus ir siūlo įdėkti sistemą trim labai lėtais etapais. Sistema turėtų įsigalėti įsigalioti apie 24 metus. Iki to laiko dar labai toli, turint omenyje tokią tolimą perspektyvą, turėtume pa pagalvoti, kaip e, pagreitinti šituos e, sistemos įdėgymo terminus. Grįžtant prie esmės, Jeigu sistema būtų patikima, ji atsižvelgtų į poreikius, tai ji padėtų stabilizuoti visą finansų sistemą. Tačiau reikia užsitikrinti visų finansų institucijų paramą. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose tokios sistemos yra remiamos e, e, iš mm, valstybės biudžeto. Japonijoje ir, cent, ir bankai, ir centrinis bankas taip pat yra įtraukti į šios sistemos veikimą. Europos centrinis bankas taip pat turėtų uh, vaidinti tam tikrą vaidmenį, kuriant indėlių garantijų sistemą. Jeigu to nebus, kiekviena sistema, kuri remsis tik tai privačių bankų įnašais, įvairiais įrašais siejamais su banko dydžiu ir turimu disponuojamu turtu, tai sistema neveiks. Pavyzdžiui, mano šalyje indėlių garantijų sistema finansuojama iš bankų įnašų. Tačiau šito indėlių garantijų sistemos ataskaita teigia, kad yra nepakankama fondo 6 ar 7 milijardų eurų suma yra nepakankama. Reikėtų užtikrinti e, pusiausvyrą tarptų indėlių ir garantijų, sistem, indėlių garantijų sistemos mokėjimų. Todėl mes turėtume ieškoti tokio sprendimo, kuris iš tikrųjų padėtų stabilizuoti finansų sistemą ir mes turėtume atsižvelgti į finansų sistemos realias struktūras, o ne turėtume spręsti tiesiog skubotai e, klausimų, kurie kyla dabar. Tuo labiau, kad yra pakankamai daug skubotai priimtų teisės aktų. Dėkuoju. Šeši septyni iš šimto yra daugiau negu vienas procentas. Or is too low the other one, depends on how you see that. Um, Gero Fanemans. Dank u voorzitter, mevrouw de rapporteur. Ik, uh... Ačiū pirmininkė Aš kaip sutarta sureaguosiu į bendro pobūdžio žaginės pastabas. Aš skeptiškai vertinu indėlių garantijų sistemą dėl politinių ir ekonominių priežasčių, dėl politinių todėl, kad tokia sistema reiškia dar vieną žingsnį į bankų sąjungą, jos kūrimą ir mes e, suprantame, kad siekiant reglamentuoti bankų sektorių būtina patvirtinti bendras europinės taisyklės, tačiau vis dar nemanome, kad valstybės narės e, negali užtikrinti tokios pačios garantijų sistemos savarankiškai. Garantijų sistema veikiant popieriaus, tačiau iš tiesų reikš skolų pasidalymo e, sąjunga, tuomet šiaurės šalių bankai ir e, finansų sistema turės remti pietinių šalių bankų sistemą, užkraunant papildomą mokesčių naštą ant šiaurės valstybių mokesčių mokėtojų pečių. Todėl aš nenoriu, kad e, tokia skolų perdavimo arba pasidalymo sąjunga būtų sukurta. Dar e, remiantis ekonominiais argumentais e, mes pasisakome prieš indėlių garantijų sistemą taip pat ir dėl to, kad buvo atlikti tam tikri moksliniai tyrimai, pagal kuriuos indėlių garantijų sistema sužlugdytų finansinio e, stabilumo sistemą, kai tuo tarpu kairieji šiame parlamente mano, kad kaip tik tokia sistema stabilumą padidintų, tačiau dabar matome, kad po 7-8 metų krizė, e, krizės e, didžiųjų bankų rinkos dalis e, tik tai padidėjo, todėl bankai gali prisimti ir didesnį riziką. Taip pat žinau, kad tie, kurie pasisako už bankų pertvarkos e, sistemą ir įmokas į atitinkamus garantijų fondus, jie mano, kad, mano, kad patys bankai turėtų tokių fondų veiklą finansuoti, tačiau dabar mes matome, kad vis tik tai atsiradus arba E, susikaupus didesniems bankų nuostoliams jie vėl būtų perkeliami ant paprastų mokesčių mokėtojų pečių ir puikiai matome, kad tiek lėšų, kiek reikia tiems garantijų fondams, niekas negalės skirti ir mokėti, todėl ECB bus priverstas paprasčiausiai paleisti pinigų spausimo mašiną, tam, kad būtų galima, tarme, apsaugoti tos 100 tūkstančių eurų vertės indėlius, o tai tik tai padidintų infliaciją. Tokia yra ekonominė realybė, nes tas 100 tūkstančių eurų, kurie yra numatyti indėlių garantijoms yra tik tai akių dumimas, nes e, priklausomai nuo to, ar valstybės narės yra turtingos ar mažiau turtingos, ta suma turėtų indėlių garantijų skirtis. Taigi, e, aš manau, kad įvairių argumentų galima pristatyti ir pasitelkti pakankamai daug ir aš E, iš tiesų dabar jau iš karto naudodamas progą noriu mūsų ir savo asmeninius skeptiškus argumentus dėl indėlių garantijų sistemos viso ES pristatyti. Ačiū, dabar išklausysime pasakymą pagal procedūrą, prašau žodžio. Kiekvienam kalbėtojui suteiksime po tris minutės. Pirmasis Burgert Balts kalbės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti Ester Delangė už tiesų už puikiai pristatytą temą Europos komisijos e, pastangos pristatant gruodžio 24 dieną reglamento projektą susilaukė tam tikro nesusipratimo arba tokio nesuvokiamo įvertinimo. Komisija bando remtis keturių pirmininkų parengtų teisės aktų rinkinių pranešimų, kuris nebuvo patvirtintas Europos parlamente. Noriu pasakyti, kad diskusijos dar tik prasidėjo, todėl mes dabar šiame etape daugiausiai keliame klausimų. Man įdomu, kaip komisija vertina tą aplinkybę, kad kitas teisėkuros institucijos trilogė yra numačios perkelti indėlių garantijų sistemos peržiūrą į 19 metus, kaip vertina komisija savo geresnio reglamentavimo darbo atvarkę, įskaitant ir iš ankstinius tyrimo įvertinimus prieš pateikiant svarstyti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų ir surengiant mas, plataus masto konsultacijas, kaip šie tinkamesnio reglamentavimo principai yra pasitelkiami būtent e, teikiant pasiūlymus dėl indėlių garantijų e, sistemos ir kodėl dabar komisija taip skuba, ar komisija neturėtų daugiau dėmesio skirti jau priimtų įstatymų tinkamesniam įgyvenimui turiuomenė kapitalo reikalavimo direktyvą ir dabar galiojančius teisės aktus dėl indėlių apsaugos, nes daugelis valstybių narių tų teisės aktų dar nėra perkelusios į savo teisę. Galbūt e, valstybės narės taip pat turėtų dėti daugiau pastangų, kad nacionalinės indėlių garantijų sistemas tinkamiau galėtų pritaikyti ir įgyveninti. Taip pat kalbant apie atitinkamus reikalavimus susijusius su 8 procentų reikalavimu e, įmokoms į garantijų fondą ir e, kreditorių reikalavimų teikinimų turėtų <clears throat> užtikrinti. Taigi, kokiu veiksmu įmasi komisija siekdama pagerinti atskirų bankų buhalterinius balansus, turite mane, kad jų padėtis yra pakankamai bloga. Galbūt komisija būtent šiuose srityse turėtų daugiau dėmesio skirti rizikos mažinimui. Taigi man svarstant šį klausimą kyla daugiau klausimų nei atsakymų. Siekiant sukurti bankų sąjungą, reikėtų pirmiausiai pagalvoti apie tai, kad reikia įgyvendinti jau galiojančius patvirtintus e, įstatymus. Joks pamatas negalės būti stabilus, jeigu pirmame ir antrajame ramstyje jau matysime tam tikrų įtrukimų, o trečiasis ramstis apskritai dar nėra sukurtas ir pastatytas. Taigi aš manau, kad komisija yra pati prisėmusi įsipareigojimus be indėlių garantijų sistemos pasiūlymus pasiūlyti ir taip pat priemonės, kaip mažyti riziką, nes jeigu jau taip skubotai dabar uh, teikiame pasiūlymus dėl indėlių garantijų sistemos, tai ar pakankamai greitai komisija teiks ir kitus mano minėtus pasiūlymus dėl apsaugos priemonių. Ačiū. Markus Ferber dabar kalbės. Ačiū, buvo paminėta nemažai klausimų ir galėsiu dėl to pamėginti kalbėti trumpai. Pirmiausiai mane nustebino komisijos teiginys, kad poveikio vertinimo nereikia, nes dešimtaisiais jau toks buvo atliktas. Aš pasitikrinau dabar savo kalendorių ir tik, tikiuosi, kad neapsirikau ir mes jau esame, gyvename šešioliktaisiais. Metais per pastaros šešius metus daug kas pasikeitė, todėl 2010 poveikio įvertinime į tai nebuvo galima atsižvelgti, nekalbant apie visus išsamius pasiūlymus, kurie yra pateikti pasiūlymai dėl indėlių garantijų sistemos, kalbant apie šią sistemą tai ten kalbama apie tam tikras e, draudimo garantijas arba pasiūlymus, tačiau tik tai perinam laikotarpiu ir ta e, draudimo sistema turėtų tapti ne paprasta draudimo sistema, o garantijų sistema centralizuota veikianti visoje Europoje, todėl ir jau pasirinktus terminus ir apibrėžimus aš laikau netinkamais ir komisija taip pat ir savo pranešimės spaudai daugiau kalba apie draudimo sistemą, nors pateikė visiškai kitokį pasiūlymą, tai būtina aiškiai paminėti ir tai e, verčia mus užduoti labai daug klausimų. Dar vienas pastebėjimas, kalbant apie centralizuotą indėlių garantijų sistemą, tai noriu paklausti, kodėl mes nesukūrėme vienodų veiklos sąlygų, kodėl mes atskiriame valstybės esančias eurozonoje, nesančias eurozonoje ir niekuomet nebūsančias eurozonoje, kuriuose taip pat e, galima pasirinkti tarp 0,5-0,8 procentų. Tuo tarpu euroje, eurozonoje yra numatytas 0,8 procentų E, įmokos dydis ir ilgainiui tokia sistema negalės veikti, ji bus iškraipama, noriu labai aiškiai pateikti JAV pavyzdį ir jis čia yra netinkamas, nes JAV rinka yra visiškai kitokia ir joje. Ja, Šie klausimai skaitai nekyla vien jau dėl bendros valiutos visur. Kitas klausimas, jeigu mes bandome visus bankus čia suplakti į vieną krūvą, tai turime atsakyti savo klausimą, ar reikia atitinkamą banko veiklos kokybės peržiūrą atlikti. Ar, ar mes turime visą pušką informaciją apie e, tai, kokia bankose visose yra situacija, nes kol kas situacija buvo įvertinta tik tai kelių dešimčių bankų veikla, kurios prižiūri Europos centrinis bankas, o reikėtų atitinkamai patikrinti galbūt 8 tūkstančius bankų. Jeigu tokių veiksmų imsimės, tai kils klausimas, kurį šiandien aptarėme ir su komisijos nare Vestager dėl e, prevencijos ir bankų pertvarkos ir kila klausimas, ar galiausiai mes turėsime pastelgti tik tai pertvarkos modelį, o prevencijos modelį taikyti tik tai E, savanoriška tvarka, aš taip pat neturiu aiškaus atsakymo šį klausimą, taigi turiu klausimų dar labai daug, kaip ir kiti kolegos atsakymų esame sulaukę labai mažai ir jos turi komisija pateikti. Aš noriu aiškiai pasakyti dabar, kad e, dabartinė teisinė sistema yra pakankama su sąlyga, kad komisija užtikrins, jog visose valstybėse narėse per pastarąją kadenciją patvirtinti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti ir būtų sukūriamos nacionalinės indėlių garantijų sistemos ir manau, kad to tikrai e, pilnai pakaktų. Ačiū. Dėkuoju, ponas Honas Fernandės. Dėkuoju, pirmininkė. Tiesa yra ta, kad keičiantis nuomonėmis jau viskas beveik buvo pasakyta dėl pasiūlymo sukurti Europos indėlių garantijų sistemą. Mano nuomonė, laikas, kuris skirtas šiam pasiūlymui ir laikas įgyvendinimui šios sistemos kelia sunkumų, nes bankų sąjungai ir toliau kyla daug problemų, labai sistema yra nestabili, sviruojanti, greitai besikeičianti Bet mums reikia kiek galima greičiau sukurti indėlių garantijų sistemą. Norėčiau iškelti vieną klausimą, pabrėžti jį, jis jau buvo iškilęs šių diskusijų metu. Kai kurie nariai mano, kad man, mums reikia peržiūrėti teisinį pagrindą. Valstybės skolos teisinės, te, teisinį pagrindą, kad valstybės skola kelia esminę riziką. Bet jeigu kalbėtume apie reguliavimą, nėra prasmės sukurti globalią sistemą, kuri reglamentuotų sistemą. Jeigu būtų bankai priklausantis bankų sąjungai, kurių e, balansuose būtų įsiskolinimai, nemanau, kad tai turėtų prasmės, nes mes visi priklausome vienai bendrai rinkai ir kapitalo E, rinkų sąjunga turi sutelkti dėmesį į suvienodinimą ir vienodą traktavimą dėl kapitalo apribojimų. Man sunku suprasti priemonės šioje srityje. Būtų sunku apskaičiuoti galimybės nesėkmių galimybės, vien statistikos tiksliai, tikslais. Ir bankų padėtis turėtų būti vertinama, <clears throat> nustatant, prognozuojant tam tikrą riziką, remiantis bankų balansais, balansiniais dokumentais. Turime ištikrinti geresnę priežiūrą, turime sutelkti dėmesį EBA e Europos bankininkystės institucija, taip pat remtis bazelio susitarimu. Tai yra svarbu, kalbant apie pirmąjį ramstį. Nes iš tiesų riziką analizuoti labai sunku. Bandyti išaiškinti, kokia rizika yra tiems bankams, kurie savo um, balanse turi, turi įsiskolinimus sudėtinga tai daryti. Europos indėlių garantijų sistema yra geras dalykas iš principo, bet. del volumen de deuda que hemos generado en esta crisis y que es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Bet valstybės skola bankų balansuose kelia nemažai problemų. Ačiū. Thank you, Pablo Zalba. Dėkuoju, Pablo Alba. Ačiū pirmininkė. Pritariu kolegoms, kurie kalbėjo iki šiol, bet keletą pasabų iš savo pusės norėčiau paminėti svarbių man dalykų. Pritariu pranešėjui. Tai yra prieštaringas pranešimas, kita vertus, jis labai svarbus ir reikalingas. Sutinku su pranešėja, kad mums reikia trečiojo ramščio bankų sąjungoje, tai yra EDIS, Europos indėlių garantijų sistema. Kitu atveju bankų sąjunga nebus stabili. Aš pasitikiu pranešėją. Jis tikrai nuveiks tinkamą darbą, nors tai nebus lengva. Mes turime visi prisimti savo rizikos dalį, kito kelio nėra, tačiau turime kalbėti apie rizikos pasidalymą, bet šis klausimas yra gana prieštaringas, kelia daug neiškumų tiek tarp mūsų kolegų, tiek tarp valstybių narių sunku pasidalinti riziką, jeigu visi partneriai su tuo nesutinka. Negalime visko suplakti vieną krūmą, nes tuomet iškiltų pavojus, kad nieko nedarysime, ne, nepasieksime jokios pažangos. Pritariu pranešėjai. Manau, kad esame tikrai gerose rankose. Excellent. Um, Puiku. Gustas Marydis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mūsų diskusijos apima ne vieną Europos indėlių garantijų sistemą. Mes neišspręsime techninių sprendimų, neišsamei visko išnagrinėti šiandien. Tai yra pirmoji diskusija. Bet aš manau, kad ši diskusija apie Europos indėlių garantijų sistemą ir apie bankų sąjungą yra susijusi ne vien su bankų sąjunga. Kaip aš suprantu, čia mes kūrėme bendras taisyklės, bet tos bendros taisyklės turi būti nešališkos. Ir aš manau, kad bankų sąjunga be trečiojo ramščio nebus vien neišbaigta institucija, jinai tiesiog bus šališka. Pateiksiu pavyzdžių ir atsakymų, kurie parodytų, kad bankų e, sąjunga yra šališka. Europos centrinis bankas labai aiškiai pasisakė šiuo klausimu. Be trečiojo ramščio Bankų sąjunga yra diskriminuojanti visiems indėlininkams, nes jie nebus traktuojami vienodai. Netiesiogiai bankų sąjunga bus diskriminuojanti, nes privačių bankų mes netraktuojame vienodai kaip kitų bankų. Nėra sudarytos vienodos veiklos sąlygos, kur bankai galėtų konkuruoti. Pateiksiu pavyzdį privatus bankas ES periferijoje turi konkuruoti su banku, tarkim, Vokietijoje. Ir du bankai, jie yra garantuojami skirtingų vyriausybių ir netiesiogai tai suteikia konkurencinį pranašumą. Dar keletą žodžių. Prisimenu, kad kai skiriame komisarus prieš pusantrų metų, tuo metu buvo diskutuojama, kad jeigu Europos indėlių garantijų sistema bus įvesta, klausimas buvo keliamas toks, kada? Nebuvo klausima ar, buvo klausima kada, o dabar panašu, kad kai kas pakeitė savo nuomonę. Dėl FDIC mes, EC mes suprantame skirtumus, bet diskusija buvo išplėsti tai, išplėsti kiek galima maksimaliau. Ir dar vienas klausimas, kuris mano manimo labai pagrystas. Tai yra moralinė žalos klausimas. Aš dar kartą kartuoju, tai yra visiškai pagrystas klausimas. Dėl šios priežasties mes ir turime pirmą ir antrą ramsti ir taip pat trečiąjį ramsti, siekiant sumažinti tą moralinę žalą. Jeigu kas nors nori tokios bankų sąjungos, kur Europos indėlių grandį sistema egzistuotų be, jokių, be jokios moralinės žalos, tai reiškia, kad tas asmo nenori tos indėlių garantijų sistemos. Nes ta moralinė žada visada bus, tiesiog turime ją pripažinti, kad jinai egzistuoja. Ačiū. Thank you. Dėkuoju, Danta Hubner. Dėkuoju, pirmininkė. Kai Eliza paklausė, kodėl, aš manau, <clears throat> Valstybės narės yra įsipareigojusios pritarti bankininkystės sąjungai, bet būtina sukurti Europos indėlio garantijos sistemą tuo lygiu, kai yra prižiūrima e, bankų rizika. Tai leistų užbaigti kurti bankų sąjungą. Bet krizių metu patirta patirtis rodo, jog mes turime užtikrinti nacionalinės indėlių garantijų sistemas prieš didesnio pobūdžio krizės, kai tai viršia nacionalinių institucijų pajėgumus ir kai negalime leisti, kad nacionalinės indėlių garantijų sistemos taptų nemokios. Turime užtikrinti, kad jos būtų atsparios sisteminiams šokams, sisteminiams sukretimams siekiant stabilumo sistemoje. Antra pastaba. Kai žiūrime į tarpvalstybinius bankus ir pavaldžias įmonės, matome, kad pavaldžios įmonės prisideda prie nacionalinių indėlių garantijų sistemų tarpvalstybinių lygių. Ir jeigu didelis tarpvalstybinis bankas bankrutuoja, tai nacionaliniai <clears throat> indėlių, nacionalinės indėlių garantijų sistemos turi ištikrinti e, tų indėlių garantavimą. Paskutinė pastaba dėl sunkaus ryšio tarp rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo. Aš esu įsitikinusi, kad tai labai sudėtingas kompleksiškas klausimas. Pirmiausia, reikia mažinti riziką beveik iki nulinio lygio arba iki tokio lygio, kuris bus laikomas pakankamu, o po to reikėtų pereiti prie rizikos pasidalymo mechanizmo kūrimo. Aš galbūt net pati save nusivėjau, man atrodo, kad Filip Lambert pasakė, kad nemažai yra gerų dalykų jau, bet turime tuos mechanizmus vertinti kaip vieną kitą sustiprinančius ir turime užtikrinti tinkamą suderinimą tų dviejų mechanizmų - rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo mechanizmų. Ačiū. Thank you. Ευχαριστώ. Νότες Μωρίας. Ačiū pirmininkė, tie pasiūlymai dėl Europinės indėlių garantijų sistemos yra labai įdomus. Manau, kad mes turėtume ir toliau kurti Europinę indėlių garantijų sistemą, kuri leistų iš tiesų apsaugoti indėlininkus bankų bankroto atveju, užtikrinant indėlininkams galimybę kompensuoti patirtą žalą iki tam tikros sumos ir tokiu būdu garantuotume finansų rinkų stabilumą. Kyla tačiau toks klausimas, reikia rasti galimybių ir priemonių, kurias pasitelkus užkirstume kelią bankų žlugimui. Tai reiškia, reikia stiprinti priežiūros priemonės, daugiau dėmesio skirti tiems bankams, kurie turi savo veiklos balansų susijusių problemų, kurie yra prisipirkę per daug išvestinių vertybinių popierių, kaip pavyzdžiui Deutsche Bank. Žinoma, reikia spręsti ir problemas, kurios būdingos Graikijai, nes Graikijoje tam, kad būtų užtikrinta indėlių garantijų sistema, reikia pirmiausiai atkurti bankų sistemos veikimą. Bankų rekapitalizacija buvo siejamas su labai griežtomis priemonėmis, dėl kurių e, buvo patvirtins pasirašytas e, referendumas sumažinti atlyginimai ir pensijos ir tokiu būdu buvo pasidalinta su Graikijos žmonėmis visais. E, visa bankų patirta žala Graikijoje buvo pradėtos taikyti labai griežtos taupimo priemonės, tačiau Graikijos realybė yra Graikijos realybė. Ponas Daisel Blum yra minėjęs, kad e, egzistuoja e, blogos paskolos, e, kurios pasirašius trečiai memorandumą ir įdėgus kitas priemonės, kurias siūlė Daiselbliumas, buvo perkeltos į atitinkamą blogų paskolų fondą. Kodėl mes negalėtume pritaikyti tos pačios priemonės, kuri buvo pritaikyta Italijoje, kurią palaikė taip pat ir pats ponas Baragis, Dragis, kuomet Italijoje buvo numatytos e, Centrinio banko garantijos, kodėl jų nebūtų galima pritaikyti ir Graikijos bankams. Aš tą klausimą uždaviau ponui Daiselbliumui, jis man jį neatsakė, taip pat kaip ir ponas Dragis neatsakė į mano klausimą, nes būtina užkirsti kelią nevienodam traktavimui žmonių, kurie yra prisėmė paskolų atskirose valstybėse narėse, Graikijoje, Italijoje ir taip toliau. Aš manau, kad jeigu mes jau stinkame su sąlygomis, kurias mums primeta ponas Dragis, tai turėtume e, atitinkamai e, užtikrinti, kad ir Graikijoje paskolų prisėmė žmonės neprarastų savo nekilnojamo turto. Pabaigai noriu pasakyti, kad mums tikrai dar yra likę nemažai klausimų ir dar turėsime galimybės aptarti įvairias kitas detalės tiek savo vidinėse diskusijose, tiek diskusijose su kitų institucijų atstovais. Tikiuosi, kad tos diskusijos bus labai įdomios ir labai svarbu, kad imtumės atitinkamų rimtų priemonių tam, kad iš tiesų sukurtume tikrą indėlių garantijų sistemą Europoje. Ačiū. Thank you. Dėkoju, Michaelis Torės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos diskusija iš tiesų labai įdomi. Ir manyčiau, dauguma sutinka, kad reikia stiprinti Europos bankų sektoriaus stabilumą. Tačiau man kyla klausimas, ar ta aptariamoji priemonė tai yra Europos indėlių garantijų sistema ES mastu, yra pati tinkamiausia sistema, jeigu grįžtume prie ES bankų nestabilumo priežasčių, tai konstatuosime, kad bankai e, savo balansę turi e, labai daug valstybės vertybinių popierių. Todėl nežinia, ar šita sistema padės, kadangi valstybės obligacijos visada yra susijusios su pakankamai didelė rizika. Man keista, kodėl komisija nepateikė kitokio pasiūlymo, kodėl tiesiog nepateikė pasiūlymo dėl to, kaip reikėtų sumažinti valstybių įsiskolinimą, biudžeto deficitą Indėlių draudimo, indėlių garantijų sistemos klausimas yra įtrauktas labai skubiai į darbo tvarkę, galbūt net skubant ir panikuojant. Ir todėl kyla klausimų, ar ir kaip bus įgyvendamos priemonės, kurios jau buvo priimtos anksčiau, kai kurios valstybės to dar nepadarė, todėl neaišku, kam žengti antrą žingsnį, jeigu kai kas apskritai dar nepajudėjo iš vietos ir ne, nesukūrė nacionalinių indėlių garantijų sistemų. Galbūt reikėjo palūkėti, kol tai bus padaryta ir tik po to pateikti naują pasiūlymą reikėtų atlikti sistemos vertinimą. Kalbant su specialistais, su ekspertais, išgirstame, kad centriniuose bankuose arba pagrindinėse valstybėse likvidumas yra užtikrinamas, tačiau periferijoje jo nėra. Tuomet e, reikėtų galvoti, kaip užtikrinti likvidumą visoje Europoje. Ir tada dar kartą kyla klausimas, ar šiai problemai spręsni mes pasiūlome patį tinkamiausią sprendimą. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti šiandien, kaip Inte grup integ... frakcijos pavaduotojas darbo grupėje, kurioje kalbama apie mažų ir vidutinių bankų problemų sprendimą. Ir ten mes konstatavome, kad priimti įstatymai skirtingai veikia bankus priklausomai nuo jų dydžio. Ferber kalbėjo apie tai, o aš galvočiau, kad prieš skubėdami įsteigti bendrijos masto indėlių garantijų sistemas, turėtume pirmą išsiaiškinti, kokį poveikį ta sistema turėtų konkurencingumui. Europoje neteisingai teigiama, kad Um, I didn't want to do that. Also wir sind nicht, äh, nicht äh kad Europoje mes turime per daug bankų, Manyčiau, problema ne ta, o ta, kad dideli bankai tiesiog pelnosi iš mažų ir vidutinio dydžio bankų. Peteris Ziman. Norėčiau pratesti kolegos mintį, kurią jisai pabaigė savo pasisakymą. Juk mūsų tikslis yra vienintelis. Mes norime sustiprinti bankų sąjungą. Kitas klausimas, kaip tai padaryti. Nuomonė skiriasi. Galbūt vertėtų pirmiausia susitarti dėl pagrindinių principų, kurie leistų sustiprinti bankų sąjungą. Akivaizdu, kad mes neturėtume grįžti prie to, ko dar esame nepasiekę. Reikia apsaugoti indėlius ir, žinoma, e, užtikrinti stabilumą, kurį patvirtintų absoliutų skaičiai. Dabartinė indėlių garantijų sistema garantuoja tai, kas buvo, ko buvo siekiama anksčiau. Mes tiesiog pasiūlėme alternatyvą, kuri leistų bankrutuoti bank, juos likviduoti. Ankstyvo įsikišimo priemonės, kurios leistavo finansuoti bankus be trečiosios šalies įsikišimo, buvo neįmanomos. Taigi mes neturėtume grįžti prie tos priemonės vėl, tačiau mes turėtume apskritai e, garantijų apsaugos sistemos nesilpninti. Kartu reikėtų nepamiršti mūsų tikslo ir tose valstybėse, kur indėlių garantijų sistemos nėra tokios tvarios, kur, kuriuose vartotojai jomis neįpatingai pasitiki ir taip pat neturėtume susilpninti tų sistemų, kuriomis pasitikima. Tai nepadės niekam. Jei Europoje, jei euro zonoje esančios stabilios valstybės šio proceso pabaigoje taps silpnesnės negu iki tol, tai bus niekam nenaudinga. Ir mes, parlamentas, turėtume užkirsti kelią tokiems procesams, kurie buvo pastebimi, kai buvo primantamas teisėkuros aktas dėl bankų bankroto ir likvidavimo. Labai svarbu atsižvelgti į suinteresuotų šalių rizikos faktorių tiek, kiek tai yra reikalinga. Mes anksčiau šitą riziką perkeliame į antrą lygį. Dabar mes grįžtame prie išėtinės padėties ir būtų logiška, kad mes nekartotume praeities klaidų. Taigi politiškai tenka mums atsakomybė į pirmąjį lygį, į įstatymų leidybos lygmenį įdėkti šitas nuostatas. Thank you. Dėkoju. Komisijai buvo pateikta keletas klausimų. Patrick Persant atstovauja komisija ir jam suteikiu žodį. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Buvo labai įdomi diskusija šiame komitete. Aš norėčiau paminėti tris dalykus. Pirma, iš tiesų dabartinė direktyva reikalauja peržiūrėti šią direktyvą ir pateikti teisėkuros aktų pasiūlymus vėliausiai iki 19 metų. Todėl mes nenorime laukti iki 19 metų. Komisijos pasiūlyme yra įtrauktas trečiasis bankų sąjungos ramstis, kuris iki šiol nebuvo sukurtas. Tai reiškia, kad būtų viena priežiūros institucija, taip pat bankų problemų sprendimo fondas taip pat Tačiau nėra Europos indėlių garantijų sistemos tuo atveju, jeigu bankas būtų likviduojamas arba bankrutuojamas. Taigi labai svarbu, kad bankai išliktų stabilus, žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai bankas yra likviduojamas. Komisija labai įdėmiai klausėsi jūsų pasisakymų. Iš tiesų mes turime pagalvoti apie galimas finansinės pasiekmes bankų sektorius, turime pagalvoti, kokį indėlį numatyti, įnašą numatyti į šias sistemas. Taip pat įdis pasiūlyme yra numatyti tam tikri saugikliai, kad nebūtų piknaudžiaujama sistema, taip pat yra numatyta dabartinės sistemos visiškas įgyvendinimas ir tenka konstatuoti, kad šešios valstybės iki šio pavasario turi įdėkti savo e, šalyje indėlių garantijų sistemas. Kai kalbame apie Europos indėlių garantijų sistemą, turėtume prisiminti, kad kai kuriuose valstybėse yra sistemų, kurios sėkmingai veikia ir tos sistemos turėtų išsaugoti savo tą indėlį nacionalinėme lygyje. Mes tikimės, kad 2020 ketvirtiesiems metams numatytas įgyvendinimas atneš laukiamų rezultatų. Šita sistema reiškia, kad reikia pasidalinti riziką ir kad reikia bankams padaryti rizikai padengti atidėjimus. Rizijos komisijos komunikatas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu. Jame atsispindi taip pat ir nemokumo įstatymų nuostatos, taip pat e, įvertinta rizika valstybės biudžetams, bendrasis požiūris bus parengtas iki birželio mėnesį ir mes iki to laiko ir vėliau tikimės bendradarbiauti su parlamentu. Thank you. Ačiū. Tikiuosi, kad e, taryba neprieštaraus komisijos teisės aktų inicijavimo teisai. Žodis pranešėjai, ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms e, už pastabas, pasiūlymus, taip pat komisijos atstovams, kalbant apie mūsų atliekamą darbą, tai aš iškai pritariu patvirtintam tvarkarašiui. Visos frakcijos tiksliau pritarė, išskyrus vieną, tačiau mes iš anksto žinojame, kokios pozicijos, manau, kad tikrai reikia skirti laiko ir nešvaistyti laiko tuo pačiu metu, tačiau darbą atlikti nuodugniai ir išsamei. Labai daug vertingų pastabų išgirdau Iš tiesų, iš diskusijų galima sudaryti įspūdį, įspūdį, kad dabar indrai nėra apsaugoti, skyrus sistemas veikiančias valstybėse narėse, tačiau piliečiams paprastiems yra svarbu, kad jų indėliai būtų apsaugoti. Aišku, netobulai nacionalinės sistemos gali tą padaryti, tačiau neapsimetinėkime, kad apskritai tos sistemos neveikia. Pirmasis etapas arba atitinkamos garantijos bankų likvidumui paremti čia taip pat galėtų įnešti papildomo užtikrintumo. Kitas klausimas, kokiu iniciatyvu turėtume imtis, kad dar labiau sustiprintume indėlių garantijų sistemą. Tai čia mes ir tikimės vertingų pasiūlymų. Kai kurie kolegos minėjo, kad būtina užtikrinti, kad uh, Patvirtinus šią sistemą, visos nacionalinės galiojančios sistemos nuo jos tik tai dar labiau sustiprėtų. Nemažai buvo pateikta palyginimų su JAV, tačiau JAV nėra Europos sąjunga. Mes esame nacionalinių valstybių ir europinio ligmens tam tikras konstruktas ir sistema ir jeigu mes bandysime perkelti atsakomybę nacionalinio vien tik europinį lygmenį, tai sistema neveiks, todėl turime pagalvoti, kaip užtikrinti jog e, atsakomybė būtų pasidalyjama tarp nacionalinio ir europinio ligmens, nes priešingų atveju sistema neveiks. Galbūt norėčiau paaiškinti savo pastabą dėl derinimo. Kai kurios frakcijos atstovai grįžo prie šio klausimo, labai džiaugiausi girdėdama tokius pasiūlymus kaip pavyzdžiui e, nemokumo teisė arba nemokumo įstatymai, e, kurias minėjo tiek e, atskirų frakcijų, tiek komisijos atstovai, kalbėdami apie tai, kad būtina spręsti tą problemą, kuri iškyla tarp e, vien tik tai komunikato ir pasiūlymo dėl teisės akto. Tačiau taip pat buvo kalbama ir apie valstybės skolų rizikas ir NPL apie kurios neminima komisijos komunikate, čia reikia karalius yra nuogas. Jeigu jis iš tiesų toks yra, labai aukštai vertinu e, Danutos e, patirt, patirtį ir jos konstatavimą dėl to, kad e, Jis sutiko su Filipo Lambertso pasiūlymais, galbūt ta priežastis tikrai nėra vienintelė, tiksliau ne vienintelė priežastis, dėl ko jis jo pasiūlymai sutiko, yra ta, kad Filipas neseniai tapo seneliu. Aš e, taip pat manau, kad taip yra įvertinamas bendras mūsų darbas, nuo kalbant apie įmokų į fondą dydį ir atitinkamą riziką, kuri yra su tuo susijusi, tai e, Filipas Lambertsas Uh, ir kalbėjo apie tos bankus, kurie yra prižiūrimi es institucijų, nacionalinių bankų priežiūros tarnybų. Čia reikia išsiaiškinti visas aplinkybės. Mums patiems pirmiausia ir Peteris Šimonai, aš tikrai, tikrai labai aukštai vertinu jūsų patirtį šią srityje ir pasiūlymą ir pastabą dėl deleguotų ir įgyvendinamų teisės aktų ir e, tų svarbiausių aspektų, kurie yra susiję su teisės aktų nuostatomis ir būtinybė nekartoti anksčiau padarytų klaidų bei jų išvengti. Taigi nekantriai laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Manau, kad e, diskusija buvo įdomi, kurią baigėme be to ir laiku. Ši tema iš tiesų nusipelno pakankamai didelio mūsų dėmesio. Man labai patiko įvairius aspektai ir klausimai, kuriuos išgirdome diskusijos metu, kai kuriuos galbūt galėsime vėliau aptarti. Man ypatingai sudėtinga buvo suprasti, kaip galima sumažinti riziką padidinus bankų įstatinį kapitalą ir e, nesumažinus valstybių bankruoto galimybės, nes aš manau, kad jeigu jau valstybės bankrutuos, tai bankai pajus atitinkamą poveikį nepriklausomai nuo to, kokia bus jų rinkos dalis. Nes vien tik tai ribinių verčių pakeitimas e, nepakeis aplinkybės, kad bankrutavusių valstybėms e, iškils arba iškiltų rimtos problemos visam finansų sektoriaus stabilumą. Aišku, Juanas Fernandės pasiūlymas nusipelno dėmesio ir aš tikiuosi, kad pranešimas galutinis jo variantas iš tiesų bus pakankamai tolygus, bet turėsime dar ilgus svarstymus, turėsime atsižvelgti į aspektus, kurie buvo paminėti per šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Antrasis vyks balandžio 7 dieną. Taip pat bus susirinktas ir 23-24 gegužės viešasis klausimas, 26 rugsėjo bus svarstamas prašymo projektas, spalio 6 yra pakeitimų teikimo termino pabaiga turiu pasakyti, kad rugsėjo 26 ir spalio 6 diena yra pakankamai trumpas laikas teikti pakeitimams, turint omenyje temos svarbą. Aišku, man atrodo ne visiškai užtikrinta čia yra pusiausvėra, kuomet daug laiko skiriama pranešimo rengimui ir labai mažai laiko teikti pakeitimams, tačiau nemanau, kad šį klausimą šiandien turėtume galutinai spręsti. Baigiame diskusijos, keitimasi nuomonėmis šio darbo atvarkės klausimų. Dėkoju pranešėjai šešėliams pranešėjams, perėmė prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir uh, svarstysime dar vieną Ferberio pranešimą. Čia iš tiesų jūs šiandien perlenkite lasdą. Tai iš tiesų netgi yra du pranešimai, o ne vienas. Kaip žinote, turime apsvarstyti du pranešimus dėl direktyvos ir reglamento keitimo. Manau, kad nereikia aiškinti, kodėl mes čia esame ir kas ant kortos pastatyta. Pranešėjus tą padarys dėl finansinių priemonių rinkos direktyvos ir reglamento. Procedūra yra supaprastinta. Šiuo metu pranešėjas yra pateikęs papildomą pakeitimą, taigi Markusui pa... pristatyk savo pasiūlymus. Ačiū pirmininkėm, mėly kolegos, iš tiesų Aš e, norėjau atsikratyti šios temos apie finansinių priemonių rinkų direktyvą ir reglamentą praėjusiu metu pabaigoje. Deja, komisija iki šiol dar nepatikė visų deleguotų teisės aktų pasiūlymų, dar reglamentavimo standartai, gyvendinimo standartai nėra patvirtinti, juos taip pat reikės aptarti ir apsvarstyti. Priežiūros procedūros eigoje, taip pat praėjusiais metais to paties proceso metu spalio mėnesį gavome informaciją apie tai, kad norima pratesti MIFID ir MIFIR nuostatų įgyvendinimą. Iš tiesų mane stebino, kad komisija nustebino per e, tokį laiką, pakankamai ilgą komisija pateikė savo pasiūlymus, taigi aš pamėginsiu visą procesą šiek tiek pagreitinti. Ir aš jau pradėjau rašyti prašymą dar e, prieš komisijai pateikiant savo pasiūlymus, taigi galima ir šiek tiek greičiau dirbti, jeigu noro yra. Ir parlamentas taip pat Turiu pasakyti, kad e, niekuomet nekėlė problemų dėl MIFID ir MIFIR peržiūros, visuomet e, procesas stabdė kitos institucijos. Taigi tiek užbėgdamas už akių norėjau pasakyti, pristatymas bendrą kontekstą, o dėl turinio galiu labai trumpai pasakyti, kad e, Iš anksto su frakcijų atstovais darybininkų komandoje svarstame šią temą, e, galvojame, kaip turėtume reaguoti į komisijos pasiūlymą. Komisija pasiūlė nukelti e, šio klausimo sprendimą vieneriems metams. Sunkia širdimi galėtume galbūt tam pasiūlymui pritarti, tačiau esmo atstovai dabar jau trimituoja aplinkui, kad tų vienerių metų nepakaks, aš komisijos narė aiškiai pasakiau, kad e, padarysime tik vieną išimtį, suteiksime tik vieną vienintelę galimybę ir jeigu ir toliau bus norima tą peržiūros laikotarpį pratesti, tai aš kaip pranešėjas su tuo nesutiksiu ir tikrai džiaugčiausi, jeigu esma šiuo klausimu taip pat uh, E, kuri esma, kuri šiaip pakankamai e, ramiai ir tyliai elgesi ir šiuo klausimu, susilaikytų nuo pareiškimų dėl tvarkarašių ir terminų, nes šios agentūros darbas yra gyvendinti tai, ką reikia gyvendinti. Taigi komisijos pasiūlymas atitiko ir tai, ką mes iš anksto aptarėme su e, frakcijų atstovais. Tačiau vis tik tai turėjome konstatuoti, kad buvo patvirtinta tam tikra data pasiūlymams įgyvendinti, kuri mano įsitikinimu turėtų būti peržiūrėta, ypač dėl to, kad antrojo ligmens priemonių dar nėra, taigi nėra ir rimtų prielaidų, kad tas terminas būtų įgyvendintas ir jo būtų laikomasi, nes Todėl siūlau jį taip pat nukelti, nes pagal galiojančią direktyvą valstybės narės negali nuostatų perkelti per numatyti laikotarpį, nes dokumentai reikalingi dar nėra patvirtinti. Žinau, kad yra nemažai tokių, kurie yra suinteresuoti perkelti tas nuostatas, kurios dar nėra visapuškai įgyvenintos ir jau būtų galima atlikti ir atitinkamą e, peržiūrą, tačiau kaip matysite iš mano pranešimo nuostato, aš nuo tokios pozicijos atsiribojau, nes mes pradedame be duomenų svarstyti dar visus kitus dalykus ir jeigu tikrai šio darbo imsimės, tai jo per metus laiko nepabaigsime, todėl ir mano pranešimo projekte siūloma susitelkti į tai, kas yra svarbiausia ir dar kol kas neturėjau galimybės sustikti su pirmininkaujančiu Niderlandų atstovais, tą padarysiu rytoj, nes mane domina ir jų pasirinkti terminai. Kol kas apie konkrečius terminus iš tarybo pusės nieko negirdėjau, tačiau mane tikrai džiugintų, jeigu ir taryba pasiraitoj su rankovės imtųsi darbo ir mes galėtume greitų laikų susitarti tarp tarybos ir parlamento. Jeigu būtų įmanoma, nes aš kaip pranšės iš tiesų nenoriu prisidėti prie tolesnės dėlsos. Taigi tiek trumpai apie tos du mano parengtus pranešimų projektus ir aš tikiuosi, kad paskutinė informacija dėl MIFID ir MIFIR tai ir būtų iš mano kaip pranešėjų lūpų. Noriu tik priminti, kad komisija pirmąjį pasiūlymą pateikė 11 metų rugsėjai, taigi švesime jau greitų laikų penkmetį ir aš norėčiau e, šią datą pažymėti šventiškai, tik tai tuo atveju, jeigu procesas iki to laiko būtų baigtas. Ačiū. Ačiū, Analis Dots, kuri, tarp kitko, neseniai pagimdė gražią dukrytę. Kur žinote, kad graži klausimas, mačiau nuotraukų. Kolegė Analys e, e, vasario pradžioje pagimdė Izabelą, e, o aš esu tiek mama, tiek duktė, taigi, tiksliau noriu pasakyti, kad ir mama ir duktė jaučiasi gerai. Markusui. Tai labai svarbu ir visi sutarė dėl to, kad šie teisės aktai būtų patvirtinti tinkamai ir kuo greičiau pradėtų galioti. Šiame komitete prieš šešis mėnesius pirmą kartą e, išgirdome iš esmos ir komisijos atstovų, kad 2017 e, metų iki 2017 e, sausio pirmos dienos nebus galima pradėtų darbų pabaigti. Visi buvo labai nustebę dėl tokio pareiškimo, nes anksčiau apie tai nieko nebuvo kalbėta. Tačiau mes dabar svarstėme, kaip geriausiais būdais užtikrinti finansinį stabilumą, investuotojų apsaugą, sklandžią rinkų veiklą ir teisinį saugumą sektoriui. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybės, Europos parlamentas lapkričio 27 dieną 2015 nusinti laišką, kurį pasirašė pirmininkas ir pranešėjas visų darybininkų vardu paaiškino, kodėl mes esame nusivylę dėl to pasiūlymo nukelti terminus ir e, dar labiau esame nusivylę dėl to, kad taip vėlai mums apie tai buvo pranešta ir sutikome tik su dviem sąlygomis svarstyti tokį pasiūlymą. Pirmiausia, reikalavome, kad komisija reguliariai informuotų parlamentą apie įgyvenimo procesą, įskaitant <clears throat> pačius svarbiausius aspektus susijusius su projektu, tam, kad mes iš anksto žinotume, kokie veiksmai bus atliekami per tuos metus ir norime papildomų garantijų, kad komisija ir sektorius bus pasirengę nuo 2016 sausio jau laikytis šių naujų teisės aktų. Aiškiai pasakėme, kad antro pratesimo nebus. Komisija pateikė pirminį dokumentą, už jį esame dėkingi, tačiau mums reikia papildomas informacijos dėl proceso pažangos tam, kad turėtume garantijų, jog nustatyti terminai nebus pratesiami, kad jų bus laikomasi. Taip pat parlamentas svarstytų MIFID ir MIFIR pratesimą tik tuo atveju, jeigu komisija patvirtintų atitinkamą teisės lygmenį naują kuo greičiau ir atsižvelgtų į visus parlamento pareikštus komentarus ir pastabas kurie buvo nusiusti esmai ir komisijai. Šiuo metu antrojo lygio teisės aktai nebuvo patvirtinti komisijoje ir mes negavome jokių garantijų, kad bus atsižvelgta į parlamento pastabas. Norime kuo greičiau judėti į priekį ir užtikrinti teisinį saugumo sektoriaus atstovus, nes būtent jiems reikės įgyvendinti šios reformos nuostatas tam, kad e, atitinkamai galėtų veikti finansų rinkos Europoje. Šiame kontekste labai svarbu pabrėžti, kad būtina išpildyti dvi parlamento nustatytas sąlygas. FD frakcija palankiai vertina pana Ferberio pranešimą ir jo kaip pranešėjo pasirinkimą bendradarbiauti e, šią temą svarstant, svarstant prašymo projektą labai svarbu. Mm, pirmajame, pirmo lygio teisės e, aktų kontekste paminėti MIFIR tekstą, taip pat ir atitinkamą finansinių sandorių paketą, apie kurį diskutavome anksčiau ir manome, kad dauguma frakcijų tiems pasiūlymams pritarė, todėl pateiksime atitinkamus pakeitimų pasiūlymus iš šios e, srities ir tikimės, kad jūs jiems pritarsite. Be to norim pasakyti, kad socialistų demokratai yra susirūpinę ir e, naujų siūlomų e, <clears throat> išvestinių vertybinių popierių prekybos e, biržoje režimų. Ir mes esame nusiuntę atitinkamą laišką, taip pat visų darybininkų vardų, tiek esame tiek komisijai, kuriame minime šią problemą. Norime, kad komisija suteiktų naujausią informaciją apie tai, kaip jie atsižvelgia į šį E, mūsų pasiūlymą ir tinkamą susirūpinimą rengdama antrą lygio teisės aktus. Ačiū ir perduosiu jūsų linkėjimus e, kolegiai ir jos dukrelį. Keit Svimborna. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu pranešėjui ir analizė komentarams kad reikėtų atsižvelgti į 18 valstybių pageidavimą, kad MIFID būtų atidedamas. Ir antrajame lygyje reikėtų apsispręsti ne tik tai komisijai, bet valstybės narės turėtų pirmiausiai gyveninti jau priimtus teisės aktus. Ir tai nereiškia, kad nereikėtų pradėti aptarinėti dokumento, kuris yra pateiktas mm, teisėjų kūros institucijų. Pranešėjas mm, galbūt galvoja, kad mes užsigaibėme per daug plačiai, tačiau teisinis vertinimas, kurį atlikome, rodo, kad mes gauname ne tai, ko mes tikėjomės. Pirmiausia, reikėtų, kad pirmojo lygio nuostatos būtų pakeistos ir kad būtų apskritai pateikiamas dokumentų rinkinio variantas. Labai svarbu. Pension funds and insurance entities trying to balance long-term life ilgalaikė e, atsakomybė yra labai svarbus aspektas ir nereikėtų šitos nuostatos kaip nors kitaip aiškinti. Mes pateikėme nuostatos dėl to labai dažnai siūlomų produktų. Regul, reglamentas turėtų neigiamą poveikį, jeigu tos įmonės, kurios pasirinka produktus, kuriais užtikrinamas kuo didesnis skaidrumas, nukentėtų ir ypač tais atvejais, jeigu šitos įmonės pagal kapitalo pakankamumo reikalavimą būtų įvertinamos kaip NIFIT konteksto įmonės, tai tuomet sprendimas būtų netinkamas. Mums reikėtų rasti sprendimą ir tiems nežymiems teisiniams klausimams. Aš nenorėčiau, kad būtų grįžtama prie MIFID esminių nuostatų peržiūrimo, tačiau labai svarbus yra teisinis aiškinimas. Reikia tai daryti atsakingai, o tam reikėtų mums kaip bendrai teisėkos institucijai parodyti politinę valią. Peterį. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už šitą pranešimo teksto projektą. Iš tikrųjų reikia siekti aiškumo, ypač nacionalinėms reguliavimo institucijoms, taip pat rinkos dalyviams dėl MIFID teisės akto taikymo. Taip pat mes e, abejojame dėl e, operacijų, kurios yra vykdomos e, kolektyviai. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų ir toliau bendradarbiauti su pranešėju, taip pat ir su darbo grupės nariais. Ir tai reikia daryti artimiausių metų. Fabio Demazi. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Annalys. Um, the... Ir aš manyčiau, kad esma, esma taip pat uh, laiku bus įsteigta. Šitie klausimai, kurie buvo paminėti mūsų laiške, uh, tikėsimės bus išnagrinėti ir atsakymai bus pateikti antrojo lygio teisės nuostatose. Man Loider, komisijos atstovas. Ačiū, norėčiau paminėti tik kai kuriuos dalykus, kadangi jūs kalbėjote apie savo terminus E, iš tikrųjų jūs esate didesnė institucija ir jeigu mes turėtume tiek pajėgų, tai galėtume pradėti teisėkuros procedūras greičiau. Keturi mėnesiai atrodo daug laiko, tačiau iš esmės e, tai trumpas laikotarpis, reikia dėti daug pastangų norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus. Šiame pasiūlyme mes neketiname siūlyti kokiu nors esminių pakeitimų, mes tiesiog susilaikėme nuo esminių pokyčių, kadangi yra pirmiausia pateikta penkios skirtingos apibrieštys dėl tų suminių operacijų kiekvienas, kiekviena asociacija e, skirtingai įsivaizduoti, kas yra package transfers. Of the upcoming uh, secondary legislation, uh, the three delegated acts are. Deleguoti teisės aktai yra rengiami, viskas yra paruošta, dabar tiksinamos teisinės detalės ir uh, dar reikėtų taikyti su šiokiu tokiu vėlavimu dėl to, kad reikės išversti į 23 kalbas. Tai užtruks keletą mėnesių. Dėl RTS mes puikiai suvokiame e, jūsų e, abejonę, susirūpinimą dėl esmą, dėl uh, įvairiausių apribojimų, dėl terminų, viskas bus keičiama, tačiau iš esmės bus siekiama, kad šitas teisės aktas įsigaliotų iki 16 metų. Mes e, tiesiog norime, kad nebūtų pradėtas formalus teisėkuros akto atmetimas vertimas. Taigi, jeigu jūs turite kokiu nors abejonių, siūskite mums e, informaciją apie tai. Mes turėtume susitarti su ESMA ir jeigu nevyks formalus, oficialus e, dokumento atmetimo procesas, tai mes suspėsime iki numatyto termino. Kadangi laiko yra nedaug ir mes neišspręsime visų problemų. Pranešėjas. Ačiū. Aš puikiai suprantu, kad komisijai nelengva, aš ją užjaučiu. Tačiau parlamente mes turime taip pat laikytis procedūrų ir turime nuveikti pakankamai daug darbo. Tiesiog aš priėmiau domin kolegų pageidavimus paminėti vieną ar kitą dalyką. Aš atsižvelgsiu į tai, kai kalbėsiu su Niderlandais, kaip pirmininkaujančia valstybė. Aš tikiuosi, kad mums vis dėlto pavyks susitarti, nebūtų jokios prasmės mėnesių mėnesiais dėrėtis ir tai būtų netinkama žinia rinkai, tai nebūtų netinkamas žinia ir mūsų, mums patiems. Šita paketo pervedimų arba transakcijų tema iškilo ne, nelauktai. Visi kalba apie šitą pavadinimą, apie šitą apibrėžtį, tačiau kiekvienas įsivaizduoja ką kitą. Aš tikiuosi, kad mes galėsime laikytis mūsų užsibriežto termino ir tikimės, kad komisija antro lygio teisėkuros priemonės mm, pasiūlys laiku per numatytą laikotarpį parengs deleguotus teisės aktus ir taip pat reguliuojamojo pobūdžio techninius standartus. Mes pateikėme savo pasiūlymų šią temą, tačiau tai jau yra visiškai atskira tema Aš norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Jie rodo, kad mes tikrai produktyviai padirbėjome anksčiau ir manau, kad lygiai taip pat naudingai dirbsime ir artimiausių metų. Thank you. Uh, we can conclude. Ačiū, galime baigti posėdį ir šio prašymo svarstymą, tik tai noriu patvirtinti, kad šis pranešimas yra ir su juo susijusi procedūra vyks anglų kalba. Tai reiškia, kad e, pakeitimus dėl techninių priežasčių reikės e, rankiniu būdu teikti. Sekretariatas dar suteiks papildomą informaciją. Pakeitimų teikimas terminas baigėsi vasarą 29.5 val. po pietų aktų. Kovo 16-17 pakeitimai bus svarstomi ir iškart po to bus balsuojami. Balsavimas plenarinėme posėdėje dar bus patikslintas. Ačiū, posėdis baigtas. Kitas posėdis vyks. Kovo 15-16 dienomis. Ačiū.